Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Kolega Kala taip pat turėtų atsisėsti į savo vietą. Neturiu nieko ypatingo pranešti. Darbo tvarkiai tikiuosi pritarėte. Kaip visada, iš karto imamės darbo tvarkės trečiojo klausimo. Tai yra diskusija su Niderlandų užsienio reikalų ministru Gendas. Jis kalbės apie Niderlandų pirmininkamo prioritetus. Europos Sąjungos ministrų taryboje ir pakalbės taip pat ir apie kitus klausimus, apie kritinę situaciją. Taip pat e, pakalbėsime ir apie tą ugnies žiedą, kuris susidarė dėl emigrantų e, spaudimo. Taigi mes išklausysime ministrų tarybos pirmininko nuomonę, jūs pirmininkaujantį ne pačiu lengviausiu ES laiku, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų per tos 35 metus būdamas parlamente galiu konstatuoti, kad tai yra be nesudėtingiausi laikai. Jūs imatės labai sudėtingos atsakomybės, bet aš esu įsitikinęs, kad jūs būsite pats tinkamiausias partneris aptariant visus šiuo klausimus. Taigi žodis jums. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad man labai malonu grįžti per Europos parlamentą ir kaip visada sakau, vienoje, vienintelėje išrinktoje ES institucijoje. Tai yra ta vieta, kur vyksta sudėtingos diskusijos plėtros klausimais, užsienio politikos klausimais, kur yra suvaržoma valdžia ir kur politika yra siejama su esminiais reikalais. Po 2004 metų mūsų pirmininkavimo pasikeitė daug kas ES, taip pat į parlamente ir man labai džiugu stebėti, kaip parlamentas tapo pilna teisė teisėkuros institucija. Todėl man labai malonu ir dėl to dalyvauti šiame pokalbėje. Mes visada siekime ir sieksime gerinti mūsų gerus ryšius su parlamentu ir sieksime strateginės partnerystės ir bendradarbiauti mūsų pirmininkavimo metu ypatingai. Todėl aš atstovausiu parlamente tarybai kartu su kolega Ženin Henis, tai yra Niderlandų gynybos ministre. Aš norėčiau pradėti savo pasisakymą, pažvelgdama šiek tiek plačiau į mūsų pirmininkavimo prioritetus ir į tą kontekstą, kuriame mes dirbsime. Todėl aš norėčiau aptarti ES plėtros klausimus jūs taipogi ir šios diskusijos metu mes pakalbėsime ir apie migracijos klausimą, kurį jūs paminėjote. Mes imamės pirmininkavimo ministrų taryboje iš tikrųjų labai sudėtingomis sąlygomis, sąlygos, kurios rodo, kad reikia labai e, glaudžiai bendradarbiauti Europoje, kadangi mums tenka susidurti su ekstremizmu, migracija ir sutingomis sąlygomis prie rytinių išorės sienų. Todėl reikalingi europiniai atsakymai, reikalingi bendradarbiavimo atsakymai, ir kurie padėtų išblaškyti tas abejonės, kurių turi mūsų piliečiai dėl įvairių priežasčių. Taigi šitais sudėtingais laikais reikalinga Europai įvykdyti savo pažadus ir nu, nubrėžti labai gerą ateitį visiems. Ir mes turime turėti pakankamai išminties, įgūdžių ir noro įveikti problemas. Tai mes tą padarėme praeitie, tai darome ir šiandien, todėl reikia sunkiai dirbti. Reikia negailėti savęs, išsaugoti sveiką protą ir parodyti plačią širdį. Mes būsime visada sąžininkai tarpininkai, tačiau kaip valstybė mes nebūsime neutrali, mes tiesiog imsimės darbo, aktyviai pirmininkausime ir taip pat tai darysime pragmatiškai. Europai dabar reikia nedidžiulių vizijų, tiesiog, kad būtų parodyti konkretūs rezultatai. Niderlandų pirmininkavimo metu mes imsimės svarbiausių dalykų sies, sieksime susijęti visuomenę, įtraukti e, gyventojus ir įmonės ir užtikrinti svarbiausius principus, bet kita ko laikytis skaidrumo nuostatų. Mes suteikdami dėmesį į svarbiausius dalykus, iš tikrųjų atsižvelgsime į tuos, kurie labai svarbus piliečiams ir verslui. Konkretus rezultatai padės atgauti piliečių pasitikėjimą. Tai reiškia, kad mes turėsime ieškoti atsakų į svarbiausius nūdienos iššūkius ir vadovautis reikės vadovų tarybos strateginė darbo tvarkė. Ir mes, žinoma, pirmininkaudami sieksime įgyveninti šią darbo tvarkę. Buvo kalbama apie nestabilumo žiedą aplink Europą mes susidūrome su žinomais ir nežinomais grėsmės faktoriais, į kuriuos reikės atsakyti strategiškai dirbant. Mes iš tikrųjų ir toliau remsime komisijos vicepirmininkės įgaliotinės užsienio klausimams veiksmus ir kaip kiekviena pirmininkaujanti valstybė mes sieksime ir palikti savo pėtsaką. Mes norime, kad ES būtų stipresnė ir patikimesnė. Todėl mes sieksime, kad būtų ir toliau laikomasi žmogaus teisių ir kad išorės veiksmų srityje būtų užtikrama daugiau saugumu ir kad būtų kovojama su hybridinio karo grėsmėmis ir kibernetinio karo grėsmėmis. Mums pirmininkaujant labai svarbu atsiliepti į iššūkius nuosekliai ir plačiai ir taip pat užtikrinti vidaus ir išorės saugumo sąsajas. Tai labai svarbu, kadangi ES yra net tik tai organizacija, kuri dirba palankiomis sąlygomis, bet tai organizacija, kuri dirba ir sudėtingomis sąlygomis. Todėl labai svarbu įgyvendinti tinkamą plėtros politiką, skatinančią stabilumą, o ne importuojančią nestabilumą. Todėl mes turėtume veikti konkrečiai, pragmatiškai ir uh, mes turėtume tai padaryti bendru ES e, paveldu. Plėtros procese Turkija ir Balkanų valstybių e, plėtros klausimai išliks mūsų darbo tvarkės e, centre. Plėtros politika ir toliau lieka labai svartinga priemonė skatinanti kandidatėse valstybėse žmogaus teises ir demokratiją. Praėjusiais metais įvairios krizės, pabėgėlių krizė parodė, kad labai svarbu bendradarbiauti su mūsų partneriais. Mes Taip pat turime užtikrinti, kad valstybės kandidatės e, e, darytų pažangą ir kad ES pati būtų pasirengusi integruoti naujas valstybės. Todėl pirmininkaujančiai valstybei labai svarbus šio proceso patikimumas, taip pat e, saligiškumo principas, principas kad valstybės vertinamos pagal savo pažangą, įgyvendamos reformas svarbiausiose srityse, tai yra pagrindinių teisų ir demokratijos srityje. Būkime griežti ir sąžiningi, tai reiškia, kad reikia įgyvendinti visas sąlygas be išlygų, valstybės kandidatės turi įgyvendinti visas šitas sąlygas. O šioms valstybėms reikia padėti įvairiose srityse, tačiau labai tikslingai atsižvelgiant į politinę raidą turėtų būti teikiama e, e, finansinė ir kitokia parama. Tačiau visa tai gali būti daroma, kai valstybė atliks įvairias iš ankstinės sąlygas. Struktūrinės reformas yra kiekvieno plėtros proceso uh, pagrindinė prielaida - ekonominė valdysena ir viešasis administravimas yra svarbiausi dalykai. Plėtros procesas kartais užtrunka kiek ilgiau, tačiau jis yra nuoseklus. Labai svarbu, kad komisija pateikia ataskaitas apie pažangą plėtros procese. Labai svarbu, kad šitas procesas būtų labiau išmatuojamas ir skaidrus. Labai svarbu įvertinti padarytą pažangą ir taip pat įvertinti e, tas reformas, kurios yra įvykdytos ir kurių dar reikia artimiausių metų. Tai yra teisė demokratijos virš, e, viršienybė, kova su korupcija, viešasis administravimas socialiniams subjektams tai yra svarbu taipogi valstybėse kandidatėse, kadangi labai svarbu imtis reformos žingsnių visos visuomenės labui. Neseniai pastebėjome, kad plėtros procese pasistumėjome į priekį ženkliai, kadangi Praėjusiais metais įvyko trys plėtros konferencijos su Turkija, e, Jotkalnyje. Turkija plėtros procese iš tikrųjų pasistumėjo į priekį, ne tik tai integracijos srityje, bet ir politikos srityje apskritai. Po praėjusių metų ES ir Turkijos e, lakočio mėnesio susitikimo buvo paspartintas plėtros procesas ir buvo nubrėžtos bendrų interesų sritis bendradarbiaujant tarp ES ir Turkijos, ypač migracijos srityje, užsienio politikos srityje, e, turint omenyje situaciją Sirijoje, turint e, omenyje kovą su terorizmu, taip pat ekonomikos ir prekybos srityje. Europos ir Turkijos bendro veiksmų planą pabėgėlių klausimų srityje įgyveninimas yra labai svarbus ir labai svarbus stebėti, kokia daroma pažanga įgyvendant šitą planą. Tačiau mums abejonių kelia įvairiausios problemos, kurios e, yra numatytos komisijos ataskaitoje dėl Turkijos, pavyzdžiui, demokratijos užtikrimo sityje, pagrindinių teisių išsaugojimo sityje. Turkija turi nustoti e, menkinti teismų nepriklausomybę ir savarankiškumą ir taip pat e, E, neriboti žodžio ir susirinkimų laisvės. Dėl Kosovo situacija šioje šalyje yra pakankamai trapi, tačiau vis dėlto demokratijos srityje buvo pasiekta pažangos ir buvo atidaryti pirmi darybiniai skyriai, mums pirmininkaujant galbūt pavyks ir atidaryti ir 23 ir 24 skyrius. Jotkalnyje mūsų manimų ir toliau darė pakankamai pažangos darybose dėl stojimo Europos Sąjungą. Po parlamento rinkimų visoms politinėms partijoms reikės pradėti konstruktyvų dialogą su parlamentu. Tai yra labai svarbi politinių diskusijų forma, tačiau reikalingi rezultatai kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu dėl stabilizacijos ir asociacijos procesų su Jotkalnyje, mes turime pasakyti, kad abejonių kelia problemos reformų procese. Todėl reikia ne tik tai padėti įvertinti situaciją, bet ir spręsti iškilusias problemas. Birželio ir Liepos mėnesių susitarimų pagrindu 2018 metais vyksiantis rinkimai ir reformos yra svarbiausi dalykai, kurie galėtų padėti atgauti pasitikėjimą politinę sistemą. Albanija iš tikrųjų buvo padaryta pažanga svarbiausiose darybinėse srityse, tačiau reikalingos pastangos ir toliau pavyzdžiui, priimti naują teismų reformos įstatymų paketą. Nors darybos dar tik prasidėjo, mes norime sustiprinti savo ryšių su Bosnija, Hercegovina ir Kosovu. Bosnija ir Hercegovina įgyvendinusi, priimusi reformų darbo atvarkę Liepos mėnesį grįžta į partnerystės procesus, o dabar reikėtų uh, laukti, kol šitos reformos bus įgyveninamos. Tai yra labai svarbu ES, kad ji galėtų priimti narystės paraišką iš Bosnijos ir Hercegovinos. Tačiau abejonių kelia referendumas dėl Serbijos Respublikos teismų institucijos. Labai malonu konstatuoti, kad buvo pasirašytas asociacijos e, ir stabilizacijos susitarimas ir tikimės, kad E, e, sausio mėnesį šitam sustarimui bus pritarta. Iš tikrųjų, pirmininkaujančiai valstybei teks daug svarbių iššūkių. Mes negalime eksportuoti stabilumo ir importuoti nestabilumo. Todėl mes turime stiprinti užsienio politikos sritį suprantant, kad atsakomybė tenka valstybėms kandidatėms, tačiau labai svarbu kreipti dėmesį į visus plėt, visą plėtros regioną. Visos šios valstybės dar turi problemų demokratijos viešenybės užtikrinimo srityje, žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Jos tas problemas turi išspręsti prieš įstodamos į ES visose šiuose valstybėse labai svarbu pagalvoti apie pačią tinkamiausią šių procesų dinamiką, vertinant visus procesus. Turkija ir toliau lieka svarbi partnerė įvairiose srityse ir visas Vakarų Balkanų regionas yra ES regionas ir ES turi padėti ir valdyti šitos perimo procesus kuo tinkamiau ir tink, teikti kuo tikslingesnę paramą. Mes teiksime paramą plėtros procesu, procesui pagal nusistovėjusius kriterijus ir žinoma viskas priklausys nuo valstybių kandidačių. Mums pirmininkaujant bent pabandysime dirbti profesionaliai, veiksmingai ir tapti patikimu parlamento partneriu, priimant sudėtingus e, sprendimus, užtikrinančius plačiai siekiančias reformas. Mes tikimės geresnės Europos, Europos, kuri parodys rezultatus, Europos, kuri yra perspektyvi ir kuri atlieps piliečių lūkesčius. Aš tikiuosi puikiai bendradarbiauti su jumis mūsų pirmininkavimo metu. Dėkuoju. Thank you very much. Labai ačiū. Jau 14 draugų nori pasisakyti, o laiko turime nedaug. Turbūt jau kalbėtojų sąrašą ir baigsim pildyti ir suteiksim galimybę visiems, kas užsirašė kalbėti. Dar Užtrevičius noriu užsirašyti. Džegil. Viskas. Ar nieko prieš, jeigu kalbėsite neilgiau kaip po pusantros minutės kiekvienas? Taigi, ponas Prėda. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. E, labai malonu, kad jūs kalbėjote apie plėtrą, ypač galvojant, kad Niderlandų pirmininkavimo programoje nėra nei kartą paminėtas ES plėtimas. Tai yra e, tam tikras prieštaravimas su e, prieš porą metų Niderlandų paskelbta programa, e, kai e, buvo sakoma, kad ES sėkminga plėtra turi būti mūsų prioritetas. O mesgi esame iš tų valstybių, kurios ketvirtais ir septintais metais įstojo ES. Kadangi jūs pakalbėjote apie plėtrą, tai aš taip pat norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad aptarėt skirtingas valstybės ir skirtingas temas. Viena iš jūsų minėtų valstybių - Bosnija Hercegovina. E, Diskusijų šiame parlamente yra vykę daug apie e, šią valstybę, kaip ir apie kitas kandidatės, ir yra sakančių, kad kitą savaitę Bosnija ir Hercegovina pateiks savo prašymą tapti ES nare. E, jūs tą paminėjote, taip pat sakėte, kad institucijos išlieka gana e, trapios ir Serbska Respublikos, Serbijos Respublikos referendumas yra, turi būti pakankamai rimtai vertinamas. Kaip bus? Ar reiškia, kad Serbijos referendumo rezultatai nebus rimtai vertinami, jeigu bus atmesta? Kaip bus elgiamasi su Bosnijos ir Hercegovinos paraiška? Good morning, minister. Labas rytas, ministrė. Linkiu Jums geriausios kloties mm, per pirmininkavimą. Aš pats darbiau konferencijoje, kur buvo kalbama apie tiekimo grandinės ir aš džiaugiuosi jungtinių tautų e, pasiekimais. Saugumo strategija per artimiausius šešis mėnesius bus labai svarbi, ES išlieka švelnioji gale, o nu, mes turėtume suvaidinti labai svarbu vaidmenį, nes akivaizdžiai matome, kad Irane, Irake pasarosiomis savaitėmis labai ženkliai paprastėjo, suprastėjo padėtis ir aš esu tikras, kad parlamentas turės prie to prisidėti e, Kalbant apie užsienio politiką, mes turim suprasti, kad būtina aptarti ir Kipro padėtį, nes ten išlieka rimtų problemų. Norėčiau, kad jūs šiek tiek apie tai pakalbėtumėt. Dėl plėtros paketo. Aš pats dabar tik grįžtu iš Makedonijos e, Respublikos. Aš e, noriu pagirti jūsų vyriausybę, kad finansavote žiniasklaidos stebėsenos programą toje valstybėje, nes žiniasklaidos padėtis ten yra labai prasta. Mūsų komisarė apie tai šią savaitę kalbės. Ir aš tikiuosi, kad ta tema bus labai delikačiai nagrinėjama. 23-24 skirsniai yra labai svarbus. Europos komisija ir Europos parlamentas norėtų, kad šie skirsniai būtų pradėti svarstyti su valstybėmis kandidatėmis, nes manome, kad jos gali pasiekti pažangos tais klausimais. Tačiau mes e, suprantame, kad taryba tuo nėra visiškai įsitikinus ir to tarsi ir nesiekia. Aš tikiuosi, kad jums pavyks tą padaryti. Kurdų taikos procesas Turkijoje taip pat yra labai aktualus ir mes turėtumėm kartu spręsti tą, e, tą temą sureguliuoti. Minister Kunders, eh, in uw persoon wens ik het Nederlandse voetbal. Pane Kuners, aš linkiu Jums asmeniškai ir Niderlandams, kaip ir minkaujančiai šaliai, daug išminties ir sėkmės. Noriu paklausti apie santykius tarp ES ir Izraelio žydų valstybės. Pirmiausia, dėl prekių ženklinimo iš okupuotų regionų. Kokiu imsitės iniciatyvų per pirmininkavimo laikotarpį, kad atšildytumėte, praskaidrintumėte santykių tarpusavio politinį klimatą tarp Izraelio ir Europos Sąjungos, nes e, per praėjusius mėnesius Palestinos teritorijoje labai daug paramos sulaukė šalininkai, kurie pasisako už ženklinimą Izraelio prekių pagamintų okupuotose teritorijose ir kokiais būdais, kokiamis priemonėmis jūs šio klausimo imsitės, nes tai nelabai dera šios iniciatyvos su ES vaidmeniu artimuosios rytuose. Ačiū. Dankui, voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu nuoširdžiai pasveikinti poną Kunersą mūsų posėdį atstovaujantį pirmininkaujantiems Niderlandams ir jis pagristai atkreipė dėmesį į tai ir pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad šis pirmininkavimas būtų kitoks nei tas, kuris buvo prieš įsigaliojant Lisabono sutartį. Tris aspektus noriu pabrėžti. Alde frakcijos vardu labai svarbu tinkamai apsaugoti Šengeno zonos išorės sienas, ne jas uždaryti, tačiau tinkamai apsaugoti tam, kad galėtume aiškiai atskirti, kas nori atvykti į Europą ieškodami darbo, kas siekia apsaugos ir prieglapščio ir kad neįsileistume tų žmonių, e, kurie atvyksta pas mus nevedini gerų ketinimų. Taigi manau, kad tai turėtų tapti didžiausiu Niderlandų pirmininkavimo prioritetu, turint omenyje, kad parlamentas ir komisija pristatė tinkamus planus, kuriuos jau reikia gyveninti. Kalbant apie santykius su Rusija, akivaizdu, kad Rusija pažeidė ir nuolat pažeidinėja tarptautinę teisę. Taigi reikia gražinti Rusiją į tarptautinės teisės kelią santykius su Moldova, Ukraina, Krymo klausimas sprendžiant kitaip, sankcijų tikrai negalima atsilaikyti, e, atsisakyti ir panaikinti. Taip pat e, būtina užtikrinti, kad atsakomybėm būtų patraukti tie, kurie numušė Malazijos lėktuvą virš Donbaso. Ir e, Niderlandai čia turi E, prisijimti labai aišku vaidmenį ir nusikliai laikytis e, griežtos pozicijos. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι με της άποψης ότι... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad kiekviena tarybai pirmininkaujanti valstybė e, įvertina ankstesnio pirmininkavimo rezultatus tokia sistema e, turėtų būti įtvirtinta kaip bendradarbiavimo sistema. Ne viena valstybė negali būti atsakinga už visą Europos Sąjungą. Ir tame kontekste aš norėčiau pasakyti, kad šiandien Turkijos e, tema labai aktuali. Ji turi e, imtis ypatingų priemonių santykiuose su Sirija. E, E, kaip mes e, e, elgsimės, jeigu iš Turkijos pradės migrantai bėgti į ES, aš turiu galvą kurdus, kurie turbūt trauksis į ES. Ir aš norėčiau paklausimą, ar negalėtumėm suorganizuoti konferencijos šiame regione galbūt ir galėtumėm aptarti e, tuos milžiniškus žygius, kurie ten yra atliekami kad būtų rastas e, sprendimas e, pabėgėlių klausimui. Ačiū. Und haben dort intensiv auch die Fragen. Mm, Turkijoje susitikę su įvairiais pareigūnais mes aptarėme labai intensyviai ir su kurdai susijusius klausimus. Ir aš, aišku, pateiksiu tinkamą prašymą suteikti leidimą vykti į Dibakyro regioną. Pone Sargentinė, ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ministrė Kūnersai. Balandžio 6 dieną Niderlanduose pasirengiamas referendumas dėl asociacijos sutarties su Ukraina. Vyriausybė pasisakė už šį susitarimą, parlamentas taip pat. Manau, nereikia pasakoti kokį poveikį turėtų neigiamas Niderlandų gyventojų verdiktas šiam susitarimui ir e, Europos ir Ukrainos tarpusavio santykiams, taip pat santykiams su Rusija. Noriu paklausti ministro, kokiu veiksmu ketina imtis Niderlandų vyriausybė, kad surenktų referendumo kampaniją raginančią balsuoti gyventojus už šį asociacijų susitarimą. Ačiū. Plenkovič. Plenkovičių žodis. Thank you very much. Labai ačiū, ponė Brokai, gerbiamas ministrė. Dėkoju už pagrindinių jūsų pirmininkavimo prioritetų paaiškinimą. Pateiksiu du klausimus, kurie yra labai jautrus ir svarbus Niderlandams ir jų pirmininkavimui. Vienas iš jų yra susijęs su Bosnija ir Hercogina, o kitas e, su Ukraina, nes aš esu e, santykių su Ukraina delegacijos vadovas. E, savo įžanginėje kalboje sakėte, kad pirmininkausite vadovaudomėsi galva ir širdimi. Bosnija ir Hercegovina Niderlandams turi ypatingų asociacijų. Šiame parlamente mes priėmėm rezoliuciją dėl Serebrenicos per jos egzistavimo 20-asis metinės praėjusiais metais. Praėjus 20 metų po Daytono čia buvo suorganizuota labai svarbi konferencija ir suprantame, kad dabar Bosnijos ir Hercegovinos valdžia nusprendė oficialiai teikti paraišką narystį Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbus bet kurios valstybės egzistavimo momentas, todėl aš labai maloniai norėčiau paprašyti gerbti Bosnijos ir Hercegovinos tokį pageidavimą, tokį norą. Narystė Europos Sąjungoje bus tie klyjei, kurie išlaikys valstybę vieningą. Ir aš norėčiau paraginti suorganizuoti renginį, kuris adekvačiai pažymėtų svarbų santykių tarp Bosnijos ir Hercegovinos ir ES jubiliejų. Ukraina, kitas klausimas, tai yra dar vienas e, jums labai svarbus klausimas po Olandijos lėktuvo numušimo ir daugybės žmonių žūties. Mes e, visi ES norėtumėm reikiamai prisidėti prie šios diskusijos organizavimo, kad e, referendumas būtų uh, uh, duotų gerų rezultatų, nes neigiami rezultatai, kaip jau buvo pasakyta, turėtų nekokių padarinių. Iki čia. Uh, Pone Pyri, ačiū ministrė už viską, ką pasakėte, kaip minėjote, artimiausiais mėnesiais Niderlandams iškils daug iššūkių, bet čia aš norėčiau paminėti vieną konkretų klausimą, tai yra e, Turkija. Kaip Jūs vertinate Turkijos vyriausybės pasirengimą šiuo metu įgyvendinti savarankiškai bendrą migracijos veiksmų planą? Žinoma, sutinkame, kad e, Turkija yra mūsų pagrindinė partnerė bendradarbiaujant šią itin svarbę temą Jeigu Kipro klausimas bus išspręstas, ar išliks dar kokių politinių kliūčių e, pradėti dėrybas dėl 23 ir 24 skirsnių, kuriuose kalbama apie teisės viršenybę? Jūs taip pat kalbėjote apie spaudos laisvę ir teisės viršenybę Turkijoje. Aš labai to džiaugiuosi, nes man atrodo, kad ES ir pati taryba per daug ilgai tais klausimais tylėjo. Pasarysis mėnesiais nieko negirdėjome. Ir paskutinis pastebėjimas, kai kas jau apie tai minėjo susidurėme su e, labai e, sudėtinga padėtimi Turkijos pietričių kurdų regione. Daugybė žmonių išvaryta iš namų, e, perversmai daugelie miestų, tūkstančiai žmonių žuvę ir žmogaus teisų gynimo organizacijos apie tai praneša. PKK praeitą naktį organizavo nemažai išpolių, tarsi keršydama už tai, kas vyksta regione. Ir aš norėčiau sužinoti, ar Niderlandai kel šį klausimą ir kaip būtų galima sušvelninti padėtį regione. Pone Fortige, ačiū pirmininkė, gerbimas ministrė, e, sveikinu Jūs parlamente ir e, geriausi linkėjimai pirmininkavimui. Norėčiau bent tris klausimus paminėti Paprašysiu jūsų komentarų. Neseniai Rusijoje e, pastebėjome visą eilę įtartinų mirčių. Saugumo tarnybų aukšto rango pareigūnai mirė, o vakar, kaip žinia, e, mirė vienas žinomas e, disidentas, žurnalistas, E, ir norėčiau e, paklaus, parašyti jūsų e, komentaro apie Vladimiro Pribilovskio mirtį. Aš norėčiau prisiminti Smolensko katastrofą ir paklausti taip pat, kaip jūsų valstybei sekasi tirti MH17 katastrofą. Ar turėtumėt kokių komentarų? Ir trečias klausimas, kuriuo norėčiau pateikti klausimą, yra susijęs su Gruzija. Uh, E, Gazpromo e, plintanti įtaka apverčia aukštyn kojomis e, trapę Gruzijos saugumo politiką. Ir jau ilgą laiką taip yra daroma. Ir aš labai pritarčiau pono Plenkovičiaus pasisakymui apie Ukrainą. Thank you, President. Minister, um, I've... Ačiū pirmininkė, aš klausiausi atidžiai jūsų, tačiau aš negirdėjau nieko apie Iraną, apie susitarimo įgyveninimą, taip pat asociacijos susitarimą su Ukraina. Iš tikrųjų, galbūt vertėtų uh, uh, sužinoti, kodėl vyriausybė nenumato jokios kampanijos prieš referendumą. Žinoma, labai svarbu praktiškai įgyveninti ginklų nepardavimo sprendimus, kadangi ginklai neužtikrina stabilumo tuose regionuose. Kita vertus, labai svarbu, kad principai būtų ne tik tai griežti, bet kad jų būtų laikomasi nuosekliai. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu buvo, kai buvo sudaromas susitarimas su Turkija dėl migracijos. Dėl situacijos Europoje kol kas taryboje nėra susitarta dėl fondų. Norėčiau sužinoti, kokios problemos kyla susitarti. Bet to ES turėtų spausti Turkiją, jeigu jinai pati nesugeba ir nenori įgyveninti šio starimo nuostatų. Labai svarbu, kad Turkija pati norėtų ir sugebėtų sumažinti pabėgėlių srautus ir kad nepasikartotų tokių atakų ir išpolių kaip e, e, Stambulė kai tas išpolikas pasinaudojo pabėgėlio statusu. Autola. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrės, sveiki atvykę į parlamentą ir e, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su jūsų vyriausybė. Kolegos kalbėjo apie referendumą Ir man atrodo, kad tai yra pirmasis referendumas ES, kuris yra tiesiogiai susijęs su išorės santykiais. Todėl pirmininkaujantį valstybę turėtų atkreipti tai dėmesį, kadangi jums tenka ypatinga atsakomybė stebint ir koordinuojant asociacijos procesus su Ukraina ir Moldova, kad jais nebūtų pasinaudota kaip įrankių jūsų valstybėje siekti kitų tikslų. Taigi pasimokykite iš ankstesnių jūsų vyriausybės e, klaidų, kai nebuvo organizuojama jokia kampanija referendumo metu. Jeigu bus padaryta ta pati klaida, tai Ukraina ir kitos rytų partnerysės valstybės e, pateks į dar didesnį Rusijos uh, šešėlį. Norėčiau paklausti apie tai, kaip jūs vertinate Rusijos išleidžiamus naujus įstatymus, kuriais yra varžoma pilietinės visuomenės veiksmų laisvė. Taigi, kaip sustiprinti mūsų santykius jums pirmininkant? Aš esu įsitikinęs, tikinęs, kad iš tikrųjų re, e, Niderlandų ministras įdės pastangų, kad šitas referendumas būtų palankus. Nenorime tikėtis, kad tie rezultatai būtų nenaudingi. Kunart sakė, kad mes esame vienintelė tikrai išrinktoji ES e, išrinktoji institucija. Tačiau pirmininkas sakė, kad mūsų situacija dabar labai sudėtinga. Tačiau aš norėčiau paklausti, gal situacija sudėtinga dėl to, kad demokratiškame parlamente yra yra e, svarstamos e, labai svarbios europinės problemos. Hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti gospodinu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrė už jūsų įžanginę kalbą. Aš norėčiau paklausti vieno konkretaus dalyko. Dėl pietryčių Europos, Bosnijos ir Hercegovinos. Savo kalboje jūs teigiate, kad nenorėtumėte eksportuoti stabilumo ir importuoti nestabilumo. Jeigu iš tikrųjų taip, tai mes turėtume taikyti įtraukų požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną ir taikyti jai strateginės nuostatas. Po Deitono susitarimo praėjo 20 metų, tačiau mes negalime pamiršti genocido Srebni, Srebnicoje. Niderlandų vienas iš prioritetų turėtų būti priimti Hercijų Bosnijos ir Atsogovinos paraišką dėl stojimo, o tai, nes tai būtų postumit įgyvendinti tuos žinomus visiems kriterijus reformų įgyvendinimas, jūs teigiate, yra labai svarbi prielaida. Tačiau priimdami paraišką mes parodytume pasitikėjimą Bosniją, Hercegoviną ir, žinoma, taip sustabdytume Serbijos Respublikoje ruošiamą referendumą. Taigi mes turime atverti savo galimybės Bosniai ir Hercegovinai. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie e, baimės, kad galima apsiriboti vien tik tai stabilumo eksportų ir taikyti su nestabilumo importų. Taigi, Ukrainos ir ES stabilizacijos susitarimo patvirtinimas yra labai svarbus aspektas. Pakalbėkime apie Serbiją, apie Saudo Arabiją, pavyzdžiui, Saudo Arabiją, ar mes ir toliau elgsimės taip kaip iki šiol, ar mes vis dėlto imsime kokiu nors papildomu mm, žingsnių, kad nebūtų prieštarų taip kaip su Iranu arba kaip su Turkija. Jūs visai nepaminėjote Libijos. O tai yra iš tikrųjų ta vieta, kuri eksportuoja mūsų link nestabilumą. Mes teikėme paramą tada, kai e, jie to norėjo, o dabar mums reikalingas pagrindų. Pagrindų saugumo e, gynybos politika, kur ji yra. Pavyzdžiui, Indonezijoje taip pat susidarė dramatiška padėtis, tačiau Libija, Libija yra iš tikrųjų didžiausias nestabilumo faktorius nukreiptas prieš mus. Ačiū, ministrė, gerbiami kolegos, dėl referendumo Niderlanduose teiravosi. Ar šita diskusija atspindės ir tai, kad uh, šitų priešininkų pergalė galėtų būti pergalė ir Maskvai. Galbūt tai yra išsonio politikos oportuniškumo diskusija bus apsiribojama, ar bus suprantama, kad tai yra svarbus užsienio politikos klausimas. Ir po, pagal bendrąją saugumo ir gynybos politiką matosi, kad reikėtų siekti saugumo ir gynybos politikos baltosios knygos. Be to, savo kalboje jūs paminėjote Turkiją kaip vieną iš svarbiausių partnerių. Tačiau reikėtų įvertinti visas su Turkija susijusias problemas labai išsamei. Mes neturėtume apsiriboti tik tai pabėgėlių klausimais ir nepamirškime, kad vyksta kažkas panašaus į pilietinį karą. Jebakijoje, pavyzdžiui, ir kitose regionuose buvo inicijuotas bent 200 tūkstančių žmonių persikėlimas iš e, įprastų vietų. Auštrevičius. Ačiū pirmininkė ministrė. Visi sutinka, kad Ukrainoje viduje yra pakankamai daug iššūkių. Referendumas jūsų valstybėse gali tiesiog tą, tos iššūkius e, papildyti, tačiau tai būtų išorinis iššūkis. Iš tikrųjų, jūs turėtumėte kreiptis į piliečius, paaiškinti e, privalumus ir trūkumus susijusius su šiuo referendumu. Tačiau ar egzistuoja koks nors B planas, jeigu būtų pasukta ne mums priimtina linkme. Jeigu tas B planas egzistuotų, tai informuokite, koks jis. Rusija tiesiog priverčia mūsų e, santykius su rytinėmis valstybėse paversti sudėtingų iššūkių. Aš nenorėčiau aiškinti Niderlandams, kokios yra reikšmingos laisvos priekybos sutartys. Rusija pažeidžia pasaulinės prekybos organizacijos taisyklės. E, turiu omenyje santykius su Moldova, Gruzija ir Ukraina. Kaip vertinti Rusijos veiksmus? NATO aukščiausio lygio susitikimas Varšuje, Varšuvoje. Ar iš tikrųjų nereikia mums e, bendresnės, bendro, bendresnės saugumo ir gynybos politikos? Ministre, jūsų laikas jums atsakyti. Ačiū. Norėčiau padėkoti komiteto nariams už daugybę klausimų, kuriuos aš išgirdau. Visi jie yra labai svarbus ir leidžia man suvokti, kad bendra e, užsienio ir saugumo politika ir plėtros procesai turi būti svarstomi labai intensyviai artimiausių metų taryboje. Aš atsakysiu į visus klausimus, tačiau norėčiau pasakyti, kad pagal Lisabonos sutartį e, užsienio ir gynybos politikos koordinavimas pasikeitė lyginant su 2004 metais. Išorės politika yra labai svarbi, turint omenyje teikti paramą Jordanijai, Libanui, Turkijai, taip pat teikti paramą besivystančioms valstybėms ir sprendžiant migracijos klausimus. Aš atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos jūs iškėlėte, tačiau jie yra labiau susiję su vyriausios įgaliotinės užsienio klausimais kompetencija. dėl bendresnių klausimų, kuriuos jūs iškėlėte dėl stabilumo eksporto ir nestabilumo importo. Ministrė Hanes atvyks į šį komitetą ir aptars kartu su jumis užsienio politikos ir saugumo bei gynybos klausimus. Labai svarbu, kad mums pirmininkaujant būtų parengta griežta, tvirta, ES strategiją šiuose srityse, kadangi aplink Europą iškilo tokių jėgų, tokių svertų, kurie daro spaudimo visai ES ir todėl mes jau nebegalime vien tik tai kalbėti. Prieš penkerius šešerius metus mes galėjome renkti dokumentus ir stengti stengtis apibendrinti visas turimas priemonės ir tikėti, kad jos veiks, o dabar yra labai daug naujų politinių uždavinių ir juos reikia įgyvendinti labai tiksliai. Taip kaip aptariant Balkanų, Sirijos klausimus, Šiaurės Afrikos situaciją, lygiai taip pat galvojant apie darybas Valetoje suprantame, kad ES dėrėjosi visai kitaip negu prieš keletą metų. Mes turime įsiklausyti į kitas valstybės, į jų lūkesčius ir suprasti, kad galios politika pasikeitė ir būtent turėjau omenyje tą, kai kalbėjau apie stabilumo eksportą ir nestabilumo importą. ES užsienio ir saugumo politikos globali darbo tvarkė dar nėra patvirtinta, labai svarbu atsižvelgti į globalius procesus. Ir jie, jie turi vadovautis mūsų užsienio ir saugumo politika. Klausimus atsakysiu, klausimus atsakysiu štai kaip. Pirmiausia, klausimai susijęs su plėtra. Pradėsiu Predos klausimu. Plenkovskiai taip pat minėjo Bosniją Hercegoviną. Labai svarbu suvokti, kad praėjusiais metais taryba ėmėsi naujų iniciatyvų, kuriomis norima teikti pagalbą Bosnijai ir Hercegovinai e, artinantis prie Europos Sąjungos. Aš prisimenu intensyves diskusijas taryboje šiuo klausimu. Labai svarbu užtikrinti palankius rezultatus reformų procese. Bosnijos žiniasklaidoje skaičiau, kad Bosnija e, sausio mėnesį ketina pateikti parašką dėl narystės. Į mane buvo kreiptasi praėjusią savaitę, informuojant, kad artimiausių metų bus kreipiamasi dėl paraiškos pateikimo. Jeigu Bosnija iš tikrųjų pateiks tokią paraišką, tai mes pirmininkaujantį valstybę priimsime tą paraišką ir pateiksime tarybai diskusijoms. Aš sakiau, kad mes būsime sąžininki tarpininkai, kadangi mūsų valstybė ir Kosnija, Bosnija ir Hercegovina yra tikrai labai intensyviai bendradarbiaujantis partneriai. Iš tikrųjų, kai bus pateiktas prašymas, mes sieksime, kad taryba parengtų nuomonę apie ją, tačiau bus pirmiausia įvertintas reformų procesas ir taryba 15 metų gruodžio mėnesį pateikė savo išvadas, kaip jūs prisimenate. Kolegos teiravosi apie plėtros procesą ir minėjo visų pirma Turkiją. Šiuo metu ES vadovų tarybai tai yra svarbiausi klausimai. Visų pirma, svarbus dėrybinio proceso patikimumas, siekiant įvertinti Turkiją kaip valstybę kandidatę ir kaip valstybę, kuri yra e, migracijos e, valstybė. Ir šitie klausimai buvo aptarti atskiroje darbo tvarkėje, kuri buvo sudaryta tarp Turkijos ir ES migracijos klausimais. buvo sakyta, kad Turkija gali tapti antra Sirija. Buvo minėta ir tai, kad yra varžoma žiniasklaidos laisvė. Mes ir toliau atkreipiame dėmesį į šiuos klausimus, ne tik tai dvi šalių pagrindų, bet ir visos ES vardu. Plėtros proceso metu šitie klausimai bus aptarinėjami darybose su Turkija Visi puikiai supranta, kad dėrybos dėl narystės procesas gali paskatinti intensyviau dėkti europinės vertybės ir užtikrinti demokratijos viršenybę. Tai bus galima padaryti, kai bus atstaryti 23 ir 24 tarybiniai straipsniai. Komisija prieš atdarydama šios skyrius parengs parengiamąją ataskaitą o tol, kol Kipras blokuoja šitų skyrių atidarimą, mes negalime nieko padaryti. O komisija įsipareigojo parengti, atlikti parengiamuosius darbus dėl tų dviejų papildomų darybinių skyrių atidarimo. 15, 23, 24 ir 26 skyriai turėtų būti atidaryti šių metų pavasarį, tačiau jeigu komisija matys, kad sąlygos subrendo, mes galėsime pasiūlyti daryti ir naujus darybinius skyrius. Nuo to, kiek ir kokių skyriai bus atidaryta, viskas priklausys nuo komisijos įvertinimo. Dėl žmogaus teisių ir Turkijos pietryčių regiono situacija. Jūs iš tikrųjų teisingai pastebėjote, kad situacija yra e, sudėtinga. Labai svarbu siekti susitaikymo proceso ir raginti visas e, konfliktuojančias šalis e, taikytis ir taip pat spręsti tarptautinių pabėgėlių klausimą, Svarbu, kad žmonės nebūtų žudomi, kad nebūtų paliekami be vandens ir elektros. Viešojo sektoriaus institucijos, mokyklos yra uždarytos, yra padaryta daug materialios žalos piliečiams šiame regione. Žinoma, Turkija turi imtis priemonių prieš PKK teroristinius išpolius tačiau vis dėlto reikia laikytis pagrindinių žmogaus teisių. Taryba reikalavo užtikrinti taikos paliaubas, apie tai yra kalbėta ir tarybos išvadose gruodžio mėnesį. Iš tikrųjų mes aktyviai domėsime šiais klausimais dėl Kipro. Mes tikimės, kad šitas klausimas bus išspręstas mums pirmininkaujant, pasikalbėjęs su įvairiais dėrybiniais partneriais, aš galiu likti optimistas, kadangi politiniai lyderiai yra nusiteikę palankiai išspręsti šitą klausimą, tuo labiau, kad visa ES yra suinteresuota išspręsti šitą klausimą, kadangi Šiaurės Kipras ir e, kitos suinteresuotos šalys e, supranta, kad reikia remti šios susitarimo procesus ir salos susijungimo procesą. Ir tai atsispindės tarybos išvadose dėl Kipros. Tai labai svarbu ir pačiam regionui, ir visai Europos Sąjungai. Todėl ES komisija intensyviai dirba e, e, Junkero asmeninis įgaliotinis dirba konkrečioje, konkrečiai šiame regione. Mes pirmininkaujantį valstybę suprantame, kad labai svarbu skatinti valstybių iniciatyvą susitarti tarpusavyje. Van Balan ir kiti kolegos kalbėjo apie tai, kad labai svarbu sustiprinti išorės sienų apsaugą, kontrolę, įvertinti, kam iš tikrųjų reikalinga apsauga. Kitas dalykas, reikėtų bendradarbiauti ES viduje, kad šitas bendradarbiavimas būtų pakeltas į kuo aukštesnį lygį, kad būtų galima kartu spręsti humanitarnės krizės padarinius. Būtent dėl to mes diskutuojame su Turkija, stebime kartu pabėgėlių srautus, kol kas jie ženkliai nesumažėjo, turiuomenyje pabėgėlius iš Turkijos. Tai visi tie veiksmai yra, žinoma, pirmiausia, mogerinį e, įgaliojimų kontekste Tačiau me, aš asmeniškai su demistūra, su jungtinėmis tautomis kasdien bendradarbiauju ir mane šokiruoja tai, kad pastaraisiais metais nebuvo tokios politinės humanitarnės krizės apie kurią politikai nebūtų tiek plačiai kalbėję. Iš tikrųjų, tai yra svarbiausias mūsų veiklos prioritetas. Ir jeigu kuri nors valstybė teigia, kad nori dalyvauti jungtinių tautų vadovaujame taikos užtikrinimo procese, apriepiant ir Rusiją ir Iraną, tai reikia pasinaudoti tokią galimybę remti visus taikos užtikrinimo procesus Sirijoje ir mes turime pasinaudoti savo ryšiai su Iranu, Saudi Arabija, taigi pirmininkaujantį valstybę aktyviai veiks šioje srityje labai aktyviai dėl veiksmų plano, dėl integracijos procesų plano pasirašyto su Turkija. Niderlandai siekia, kad būtų įgyvendinami visi veiksmai pagal planą, kad būtų sudarytos e, tinkamos sąlygos priimti pabėgėlius, tačiau neteisėtų migrantų srautai nors ir sumažėjo iš Turkijos, vis dėlto Turkija turėtų ir toliau gerinti prieimimo sąlygas savo šalies viduje pabėgėliams iš Sirijos ir užtikrinti, kad jiems būtų taikomos žmogaus teisės. Visą tai yra įtraukta į ES ir Turkijos migracijos veiksmų planą. Išorės sienų apsauga. Gruodžio mėnesį vadovų taryboje buvo susitarta dėl papildomų veiksmų, dabar reikėtų pereiti prie uh, konkrečių sprendimų prieimimo, kurie yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos prioritetų. Labai svarbu išsaugoti valstybių suverenitetą ir kartu veiksmingai ginti mūsų išorės sienas. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių apie situaciją kitose valstybėse, kurias jūs paminėjomėte ir po to kalbėsiu apie Niderlanduose vyksantį referendumą. Vilio buvo klausta apie santykius ES ir Izraelio. Vyriausiai įgaliotinė parašė laišką dėl nelegaliuose Izraelio okupuotos teritorijose pagamintų, neteisėtai okupuotos teritorijose pagamintų gaminių išnaudojimo. Iš tikrųjų šitas klausimas yra sprendžiamas, tačiau visą tai neturėtų būti laikoma pasiūlymų boikotuoti prekes iš šito regiono, kadangi situacija yra labai sudėtinga, ji nuolat keičiasi, kai kurie dalykai išlieka stabilus, pavyzdžiui, siūlymas laikytis dviejų valstybių plano arba sprendimo, tačiau mes pasisakome prieš bet kokią propagandą, antisemitizmą ir bet kokias e, antisemitinės apraiškas. Dėl Rusijos federacijos iš tikrųjų mums pirmininkaujančias klausimas išliks labai aktualus mūsų veiklos darbo tvarkėje. Referendumas dėl asociacijos susitarimo su Ukraina ir taip pat dėl Minsko, Minskas 2 susitarimų įgyvendinimo. Pirmiausia, reikia skatinti reformas, kad vietiniai vietos rinkimai, savidos rinkimai vyktų sėkmingai, kad būtų laikomasi Ukrainos nacionalinės jų teisės aktų. Reformų proceso skatinimas Ukrainoje yra labai svarbus, kadangi augimo tempai pastaraisiais metais Ukrainoje yra nepatenkinami. Todėl šį pirmadienį, pavyzdžiui, bus susitikimas su ministru Klimkinu ir jame kalbėsime apie tai, kad reikia stabilizuoti padėtį Ukrainoje. Grįžtant prie referendumo klausimo, jeigu Niderlandų vyriausybė neorganizuoja jokios kampanijos už pritarimą, tai aš pasakyčiau, kad tai netiesa. Referendumas yra demokratijos išraiškos priemonė. 400 tūkstančių piliečių paprašė konsultacinio referendumo dėl asociacijos sutarimo su Ukraina, tai yra demokratijos išraiškos priemonė ir todėl e, ratifikacijos procesas turėtų vykti būtent taip Niderlanduose ir tik tai po to e, bus tarimasi su parlamentu, kaip elgtis toliau. Mes puikiai suprantame, kad demokratijos diskusijos kiekvienai valstybei yra naudingos, tačiau Mes taip pat suprantame, kaip ir jūs, kad asociacijos susitarimas su Ukraina yra labai svarbus ir jisai padės pagilinti ekonominius ir kai kuriuos politinio bendradarbiavimo klausimus su Ukraina žinoma, atvers e, ir narysės perspektyvą Ukrainai, todėl labai svarbu paraginti ukrainiečius e, stiprinti demokratiją, teisės viršenybę ir taip e, sustiprinti šią valstybę, užtikrinti perspektyvesnį jos vystimasi ES valstybėje ES prie rytinių sienų. Taigi mes iš tikrųjų aktyviai dalyvausime šioje Niderlandų visuomenėje vyksiančioje diskusijoje, skatinsime paremti asociacijos narystės e, susitarimą. Mes, žinoma, priimsime ir pirmininko pasiūlymą teikti paramą. Suprantame, kad parlamentas yra suinteresuotas palankiu šio referendumo rezultatu, tačiau aš manyčiau, kad tai yra demokratiniai procesai ir mes turime teikti jiems ypatingą vaidmenį. Aš jau anksčiau turėjau atsakyti į e, Fotiją klausimą dėl Primilovskį mirties ir dėl kitų pareigūnų mirčių. Tai mums, mus verčia suklusti, kadangi žmogaus teisų padėtis Rusijoje e, kelia mums didžiulį skausmą. Praėjusiais metais Nemcovo nužudimas ir kiti panašus įveikiai verčia mus labai aktyviai stebėti žmogaus teisų padėtį Rusijoje. Dėl Rusijos narystės ir santykių su pasaulinė prekybos organizacija. Iš tikrųjų, tai yra ES įgaliojimų klausimas mūsų e, prekybos ir tarptautinio bendradarbiavimo ministras artimiausių metų yra paragintas aptarti šitą klausimą. Buvo pateikta keletas kitų klausimų, kuriuos aš vienai par kitaip jau paminėjau, referendumas, asociacijos sustarimas, bendro veiksmų plano su Turkija įgyvendinimo svarba. MH17 tyrimas ir iš tarybos iš parlamento mes gavome paramą po pirmojo tyrimų etapo reikėtų pasakyti, kad labai sudėtinga buvo surinkti nuolaužas e, kūnų, e, aukų kūnų likučius, kadangi mes tai darėme nepriklausomai bendradarbiauti, tarptautiniu mastu išsiaiškinti šitos katastrofos e, priežastis ir, žinoma, e, priversti imtis atsakomybės konkrečius asmenis, tačiau Rusijos federacija, kaip jūs žinote, praėjusiais metais e, pareiškė savo veto dėl tarptautinio tribunolo įsteigimo. Artimiausiais mėnesiais su suinteresuotomis šalimis mes turėtume apsispręsti, koks geriausias šios avarijos tyrimo tolesnis mechanizmas turėtų būti taikomas, kad būtų galima įsteigti galbūt kai kurių valstybių pagrindų sudarytą tarptautinį tribunolą. Aš puikiai suprantu, kad energetikos politika, energetikos sąjungos klausimas yra sėtinas su Gazprom veiksmais. Energetikos sąjungos principų būtina laikytis. Tai reiškia, kad energetinė sąjunga turi padėti užsitikrinti energijos tiekimą, taip pat siekti, kad mūsų naudojama energija būtų kuo švaresnė, bet to vadovautis konkurencingumo nuostatomis ir taikant turimas sankcijas. Ir, žinoma, reikėtų siekti e, atsisakyti priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Tai svarbiausia energetikos politikos aspektai, net, svarbus ne tik tai e, Europos Sąjungai, bet ir e, Gruzijai bei kitoms valstybėms, kurias paminėjote. Toliau dėl santykių su Saudi Arabija. Mes siekiame, kad Europos Sąjunga išsakytų savo nuomonę dėl mirties bausmės įvykdymo mes apskritai pasisakome prieš mirties bausmę, tai išreiškė savo pareiškimuose Mogherini dėl ginklų eksporto. Iš tikrųjų labai svarbu ir pirmininkaujantį valstybė e, aktyviai veikia šioje srityje ir mums labai svarbu žinoti ir parlamento nuomonę e, šiuo klausimu, kai kalbame su vyriausioje įgaliotinė. Libija. Mes, kaip pirmininkaujantė valstybė, labiau atsakinga už plėtrą, už pabėgėlių klausimus ir vyriausiai įgaliotinė kūruoja labiau klausimus, užsienio politikos klausimus, tokius kaip santykius su Libija. Köbler domisi intensyviai Libija. Maroke buvo pirmą kartą pasirašytas susitarimas, dabar reikės pradėti jį įgyvendinti. Pone Gomeš, kad ir kas benutiktų įgyvendinant užsienio politiką, mes pirmiausia turime atsižvelgti į tai, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu e, valdymo srityje ir taip pat ir pagal e, susitarimą su Libija. Kadangi šalis yra destabilizuota pastaruoju metu. Aš tikiuosi, kad atsakiau be ne į visus klausimus. Norėčiau Jums padėkoti už šią aktyvę diskusiją, kurioje buvo paliesta įvairiausių bendros e, saugumo, gynybos ir užsienio politikos klausimų. Thank you very much for. Labai ačiū. už e, jūsų išsamius atsakymus į klausimus, ypač klausimus apie plėtrą. Ir linkiu sėkmės tiek jums asmeniškai, tiek visam Niderlandų pirmininkavimui. Meine Damen und Herren, Ponas ir ponai, prašau baigti savo plepalus. Pone Danžanai, ačiū. Dabar pradėsime klausimą, kuris rengiamas dėl būsimojo ponios Kalnėtės pranešimo apie pasaulinę strategiją kaip e, pažangos prielaidą ES noriu pasveikyti mūsų tarpę ekspertus Štefaną Lėnį, kuris bendradarbiauja su Karnego fondu Europoje ir jau yra mūsų kankinės keletą kartų kitomis progomis yra Austrijos atstovas ir ponė Ozolina, kuri dabar šiuo metu yra e, Latvijos universiteto politikos mokslų instituto profesorė ir tarptautinių santykių studijų centro vadovė ir Kamil Gron. Jis yra po strateginių tyrimų centro poliarinėme regione bendradarbis. Dėkojame, kad atvykote ir jūs dabar labai atidžiai stebės e, Aliot Mary, kurioje jūs taip pat dirbote kurį laiką. Manau, kad mūsų laukia labai svarbus pranešimas, turint omenyje ponios Magerinį ketinimus e, parengti ES globalę strategiją ir pristatyti ją birželio mėnesį vadovų tarybai. Taigi mes savo ruoštų per kalnietės pranešimą bandome suformuoti savo poziciją ir daryti tinkamą įtaką šios strategijos rengimui. Parlamente dažnai sakoma, kad ES turi daug strateginių partnerių, tačiau neturi strategijos ir aš manau, kad šis teiginys yra pagristas, taigi galbūt jūs galėtumėte mums padėti susidėlioti reikiamus prioritetus, kurie mums reikalingi tam, kad iš tiesų mūsų užsienio politika būtų veiksminga tiek kaimininėse, kaiminių šalių atžvilgių, tiek ir kitų regionų atžvilgių. Ir aš manau, kad mes turėtume ir toliau išlikti tik tai švelnėje gale ir jie naudotis mes puikiai žinome, kad švelnioji gale veikia tik tai tuo atveju, jeigu yra grindžiama atitinkamomis saugumo ir gynybos struktūromis, kurias galima atitinkamai pasitelkti. Pone Kalnėti, jums dabar žodis trumpai įžangai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ekspertai ir Norėčiau padėkoti ekspertams už tai, kad sutikote pasidalinti savo požiūriu e, į ES globalią strategiją saugumo gynybos politikos kontekste. Visi sutarėme, kad ES parengti globalią strategiją yra sunkus, tačiau labai naudingas darbas, todėl kad. E, E, strateginiai požiūriai pagrindinių ES valstybių narių smarkiai skiriasi, todėl ES paprasčiausiai negali atlikti strateginio vaidmens pasaulio mastu. Todėl ir vyriausiai galiotiniai sunku yra dirbti. Tikimasi, kad ponė Mogherini iki 16 Liepos mėnesio baigs rengti strategiją, pradėjo plataus masto konsultacijų procesą su valstybių narių smegenų centrais, kompetencijų centrais ir parlamentarais. Europos parlamentas nesavo indėlį į šį procesą. Esu dėkinga galėdama būti parlamento pranešėja rengiant šią strategiją, mėly kolegos. Šis pranešimas, kurį svarstysime užsienio reikalų komitete, Per mes mėnesius jums buvo ką tik išdalintas ir aš manau, kad mes parengsime rimtą dokumentą, kuriame bus atspindimas parlamento požiūris į ES ateities globalę strategiją ir aš tikiuosi, kad balandžio mėnesį per plenarinę sesiją šiam pranešimui bus pritarta didelė balsų dauguma. Noriu padėkoti kolegoms komitete pateikusiems labai svarbius pasiūlymus rengiančiai pranešimą. Ypač noriu padėkoti Mišel Alio Mari už jos didžiulį indėlį rengiant pranešimo projektą. Manau, kad e, globali strategija turėtų apriepti kelis svarbiausius prioritetus, todėl savo pranešime aš e, siūlau sustelkti ties trimis. Pirmiausiai, būtinybė stiprinti ES valstybių visuomenį ir vertybių gynybą, taip pat stabilizuoti e, kaiminius regionus, taip pat ir tolesnius. Ir trečias, trečioji sritis ES turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį pasaulyje, kuris vadovaujamas, kuriame vadovaujamasi taisyklėms. Todėl politikai turi aiškiai suvokti, kokie iššūkiai mūsų laukia, blaiviai įvertinti turimas galimybės ir priemonės, pademonstruoti e, stiprią politinę valią, siekiant e, plėtoti mūsų pajėgumus, imtis bendrų veiksmų tiek e, diplomatinių, tiek politinių, tiek karinių raginčiau mūsų ekspertus šiandien pamastyti ir pasvarstyti, kas turėtų tapti ES išorės veiksmų prioritetais ir pagrindiniais tikslais, e, kurie žinoma yra glaudžiai susijęs su mūsų vidaus politika ir primamais sprendimais. Neturėdami aiškios tikroviškos vizijos mes nesugebėsime iššūkių paversti galimybėmis ir atsikovoti lyderės pozicijas pasaulio politinė arena. Ačiū uždėmesi. O dabar perinam prie diskusijos. Pone Leinė, žodis jums. Jūs pirmasis sąraše. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Kalnietė. Ačiū, kad pasikvietėt Man labai malonu čia būti su jumis, ponios ir ponai. Paprašyte, kad pakomenduočiau jūsų pranešimo projekto vieną pusę. E, kaip pasaulinė strategija gali prisidėti prie ES platesniosios kaiminystės stabilizavimo. Tai yra diskusijos turbūt viena iš pagrindinių temų. Kaip pasaulinė strategija teminių požiūrių, regioninių požiūrių gali būti naudinga. Akivaizdu, kad ES yra atvira veikėja, kai kalbam apie priekybą, apie daugia šalę diplomatiją ir daugelį kitų pusių. Bet e, kai kalbam apie regioninį jos įtarimą, taip pat išvelgime visą eilę sričių, kur taip yra. ES pati yra suinteresuota, e, kaip ir jos užsienio politika, kad būtų palaikomi geri santykiai su kaimynyse. Ta pati galime pasakyti ir apie brandolinio ginklo platinimą. ES atlieka uh, nedidelį vaidmenį Šiaurės Korejos požiūrių, bet ji labai svarbi, kai kalba apie Iraną. Taigi geografiniai atstumai yra labai svarbu. Ir akivaizdu, kad geografinė pasaulinė strategija neturi susivesti į regioninę strategiją. Mes kalbame apie Europos strategijos planus. Ir antras, tolesnis mūsų žingsnis turės būti įvertinti užsienio politikos skirtingos matmenis. kurios strategijos leis konkrečiau vertinti, ką reikia padaryti. Kartais e, tą daro Europos Sąjunga, kartais tai yra daroma iš už jos ribų ir visa eilė strateginių veiksmų yra vykdoma kartais prieš parengiant pasaulinę strategiją. Ypač praėjusiu metu lapkričio mėnesį tą pasibėjome, kai buvo peržiūrėta ES kaiminysės politika. Be abejo, tai nėra toli gražu optimalus sprendimas, būtų žymiai protingiau pereiti nuo bendrųjų sprendimų prie konkretesnių sprendimų. sprendimų. Ir dabar reikia pasakyti, kad ponė Margerini pati rengia labai daug e, dokumentų ir jos pasirinktas požiūris neretai yra prieštaringas, o bendrai turim galvoti apie vis bendrąją strategiją. Sukurtosios strategijos yra E, svarbios, nes jos išplaukia iš kaiminystės politikos bendrosios koncepcijos. Europos Sąjunga yra optimistiška ir labai savim pasitikinti, bet kartais jos uh, politika yra uh, nukreipta prieš pačios savo interesus, tik daugiau galvoja apie valstybių partnerių gilius struktūrinius pokyčius, galvoja, kaip pavyzdžiui valstybės paversti demokratinėmis, teisinėmis uh, netiek daug yra galvojama, pavyzdžiui, apie ekonominės priemonės. Tokia idėja, kurią aš ką tik išsakiau, e, buvo pagrįsta turbūt mūsų pačių įtakingumo pervertinimu ir struktūrinių kliūčių bei regioninių sunkumų nuvertinimu. Galiu pasakyti, kad praėjo 11 metų ir akivaizdu, kad toks požiūris nepasiteisina. E, keičiamoji gale, kurią mes taip didžiuojamės, perėjo į kitą pusę. Dabar ji yra pačių valstybių kaiminių rankose. Nestabilumas iš to regiono yra importuojamas ES per e, migraciją, per teroristus, tai keičia ES veidą, lygiai tiek pat, kiek mes keičiame kaiminių veidą. Ir e, tai greuna visą Europos integracijos kursą. E, šio dokumento viena iš pagrindinių verčių ir yra ta, kad pripažįstama realybė pripažįstama, kad tikslai gali būti įgyvendinami tik e, sukūrus labai stabilę aplinką. Ir per artimiausius penkerius metus ES pagrindinis prioritetas bus būtent stabilumas. ES prie stabilumo prisidės įvairiais būdais. Bus galvojama apie bendradarbiavimą. Ir dar vienas naujas dalykas e, kaiminysės politikos rytyje yra tai, kad labai akcentuojamas saugumas, saugumo sektorius kovojant su organizuotu nusikalstamumu. E, su terorizmu e, bus labai svarbus. Migracija, aišku, bus labai aktuali tema darbo atvarkėje. Kitas svarb, kita svarbi naujovė yra ta, kad pagaliau rimtai įvertinama diferenciacija. Yra sakoma, kad vienas kriterijų komplektas bus pritaikytas visoms 16 valstybių. Dabar e, tokio požiūrio niekas nebesilaiko ir akivaizdu, kad regioninė plėtros, lengvosios plėtros savoka bus e, pritaikyta tik labai retais atvejais, tik keletui valstybių, kurios yra padariusios tikrai daug pažangos. Kitų valstybių atžvilgių bus parengti specialūs veiksmų planai, pagristi abipusiais e, interesais ir priderinti konkrečioms aplinkybėms. Aš manau, kad tai yra labai didelis žingsnis į priekį. Ta pati galime pasakyti ir apie ES lankstumo priemonių būtinybę, apie ką kalbama kaiminystės dokumente taip pat. <coughs> Sakome, kad turi ES elgtis lankščiau, finansuodama, pritraukdama kitas valstybės kaiminės ir panašiai. Aišku, tuos sprendimus dar reikia gyvendinti. E, naujajame dokumente yra ir kitų dalykų. Džiaugiuosi, kad taip yra. Labai atsargiai yra atsitolsta mano karo už karą e, savokos apie tai buvo kalbėta, bet niekas neturėjo, nemanė, kad tokia strategija galėtų būti įtikinama plečiant ES vertybės. Dokumente labai daug kalbama apie tai, kad kaiminystės turi būti įtrauktos, kaiminės valstybės turi būti įtrauktos, bet e, kai temas atskiras nagrinėjame, apie tai netiek daug yra kalba. Europos strategija šio požiūriu turėtų papildyti tai, kas dar nepadaryta. Uh, Bet akivaizdu, kad šis dokumentas yra žingsnis teisinga kryptimi. Mes kalbame apie real politik kaiminystėje. Reikės turbūt efektyvesnės politikos galiausiai ir išlieka trys pagrindinės priežastys, kodėl tą reikia daryti. Mes kartais pradame abejoti, ar tai iš tikrųjų kažkas pakeis. Viena iš priežasčių yra finansavimas. Nėra jokių ženklų, kad finansavimas bus pakeistas. 15,4 milijardai numatyti šiuo metu greičiausiai ir išliks ta suma tokia pati, kaip ir ankstesnių metų, ankstesnio finansinio laikotarpio finansavimo sumos, tačiau einant laikui regionų poreikiai dėl Ukrainos krizės, dėl Sirijos, Libijos problemų e, žymiai išaugo. Ir dabar neturint finansinių priemonių, ES tampa nebepatikima. Kitas dalykas, jeigu diferenciaciją vertiname rimtai, tai akivaizdžiai reikės daugiau e, žmonių, e, ES išorės veiksmų politikoje reikia skirti daugiau protingų žmonių, kurie galėtų dėrėtis dėl specifinių planų kiekvienai valstybei. Taip pat reikėtų labiau stengtis patikimai įgyvendinti tos planus. Ar Europos išorės veiksmų tarnybė ir Europos komisija turi tokių žmonių? Panašu, kad ne, bet panašu, kad reikės ieškoti papildomą personalo. Kitas dalykas, iki šiol valstybės narės apie gėminysės politiką tik gražiai kalbėdavo. Iš esmės nebuvo metamas realus svoris E, įgyvendinant tą politiką. Politika nacionalinių lygmenių nebuvo kuriama. E, buvo vykdoma tik prekybos politika, dabar ją reikia suderinti su kaiminystės politika. Ir e, to nebūnant, procesas tampa tik biurokratiniu, technokratiniu, kuris neturi jokios įtakos, kurios mes iš pradžių siekime. Ar tai pasikeis visai neakivaizdu? Jūs manęs klausėte, murgerinė strategija, kaip iš esmės prisidės. Būtent tuo, apie ką aš kalbėjau, mums iš tiesų nereikia naujo išmintingo dokumento teorinių lygmenių. Net jei jis puikus ir baisiai išmintingas, mums reikia tik politinio proceso, kuris įtikintų galiausiai valstybių ir vyriausybių vadovus Europos užsienio politiką vertinti rimtai ir e, joje galvoti apie mano įvardintus tris sunkumus. Turime užtikrinti, kad būtų resursų, Mm, teisinių priemonių ir valstybių narių dėmesio. Valstybės narės turi skirti daugiau dėmesio bendram siekiui užtikrinti stabilumą kaiminėse šalyse. Kad e, to pasiektume, vyriausiai galiotinė turės e, šiandien iškylančius uždavinius iškelti į užsienio politikos dėmesio centrą. Jeigu to nebus padaryta, nieko naudingo nepadarysime nei uh, artimųjų rytų samišyje, nei migracijos ir pabėgėlių uh, E, krizės atveju. Kol kas, man atrodo, mes tarsi nerimtai visas tas problemas vertiname. Labai svarbu, kad tie sprendimai taptų politiniu procesu ir iš esmės pakeistų padėtį. Išorės veiksmų tarnybos peržiūra buvo labiau technokratinio, demokratinio požiūrio. Šiuo atveju mes kalbam skirtingai, mes kalbam apie akivaizdų postumį. Aš e, džiaugiuosi, kad pagaliau ponė Margarinė apsijėmė uh, uždavinį parengti tokį dokumentą. Mano nuomonė, jau anksčiau jį reikėjo tą padaryti. Ir e, jis yra pagrįstas konsultacijomis su pilietinė visuomenė, valstybėmis narėmis, e, ekspertais, e, žmonėmis ir suinteresuotomis pusėmis už ES ribų yra labai gerai, tai naudinga, bet kol kas vis dar nėra surinkta kritinė masė, nėra įgautas pagreitis kad mes galėtumėm užtikrinti, kad tas dokumentas nebūtų tik dar vienas biurokratinis dokumentas, bet kad jis iš esmės pakeis Europos užsienio politikos dinamiką. Manau, kad prie to Europos parlamentas gali ženkliai prisidėti. Ačiū. The next one is Mrs. Toliau. Pone Žaneta Ozolina. Thank you. Actually, I was the third, but I don't Ačiū. Aš turėjau būti trečioji kalbėsianti, bet galiu kalbėti dabar. Dėkuoju, kad jūs pakvietėte į diskusiją pasikeisti nuomonėmis dėl globalios strategijos. Dėkuoju už Kalnietę parengtą dokumentą. Aš taip pat buvau parakinta pakalbėti apie reference points to other issues. Uh, first of all, apie atsparumą. Tačiau pirmiausia, norėčiau įvertinti pačią strategiją. Globali strategija tai yra ilgai lauktas dokumentas ir reikėtų prisiminti, kad NATO mūsų svarbiausias partneris laiku parengė strateginį dokumentą, o ES remiasi 2003 metų dokumentu. Taigi, iš tikrųjų reikėtų pagirti tuos, kurie rengia šitą dokumentą, kadangi jis ir toliau išlieka veiksmingas, tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į pakitusią tarptautinę aplinką. Tuo metu, kai tas dokumentas buvo rengiamas, tarptautinė padėtis buvo švelni, palanki, buvo siekime bendradarbiauti, tačiau šiandien aplinka yra pakankamai pakitusi, daranti mūsų įkaitais. Anksčiau buvo tikimasi, kad tarptautinė padėtis gerės, švelnės, tačiau vis dėlto jau kuris laikas mes gyvename labai sudėtingomis sąlygomis, o tai reiškia, kad reikia ne tik tai renkti bendras pozicijas, kurios atsispindi įvairiausiuose atskiruose dokumentuose, bet ir atsispindi mūsų veiksmuose. Aš norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos principus, kurie, mano manimu, yra lemiami rengiant naują strategiją, kad ji būtų veiksminga ir įgyvendinama. Norėčiau paminėti vieną iš svarbiausių principų. Tai yra tarpusavio sąveiką tarp vertybių ir interesų. Mogerini nekarta įvairiuose tartiniuose forumuose parodė, kad Europos Sąjunga sugeba apginti ir laikytis savo vertybių. Tačiau nelabai sekas ES ginti savo interesus tarptautiniu mastu. Žinoma, yra kai kurių interesų, kurie yra aiškiai apibriežti, į kuriuos mes giname, tačiau tarptautiniu mastu valstybės iš esmės e, veikia vadovaudamasi savo interesais arba interesų grupėmis. Todėl kartais piliečiams sudėtinga suprasti, kokius interesus ES gina tarptautiniu mastu. Todėl tų interesų išryškinimas turėtų būti labai svarbi ateities veikla. Dar vienas principas, kurį vertėtų paminėti, galiu pam pasakyti, political speech to another, but unfortunately uh, those mantras. Kokie penki, šeši principai, kurie visada yra minimami įvairiuose dokumentuose, tačiau jie yra nutolę nuo politinio gyvenimo. Aš kalbu apie bendradarbiavimą, sanglaudą, tesinumą, nuoseklumą. Taigi mes turime bendrą e, užsienio politiką, saugumo ir gynybos politiką, tačiau visos šitos politikos yra visiškai suskaidytos, taigi labai svarbu įgyvenant šitą politiką tas penkias, šešias sritis tinkamai susijęti. Dar vienas principas e, tai yra subalansuotas požiūris į bendrą saugumos ir į gynybos politiką. Geografinis aspektas e, rytų partnerystė Taip pat e, dėmesys ES pietinėms kaimynėms. Labai svarbu užtikrinti šitą geografinę pusiausvyrą atsižvelgiant į ES esminius interesus. Siekiant užtikrinti šią pusiausvyrą, labai svarbu derinti nacionalinius ir europinius interesus. Kitas pusiausvyros yra užtikrintas aspektas aspektas tai yra politikos ir visuomenės ryšių stiprinimas. Ir baigdama norėčiau iškelti klausimą, kuris yra susijęs su prioritetais. Tai yra, kas yra svarbiausia mūsų užsienio politikai ateityje. Pirmiausia, tai yra ryšiai su NATO, tai savaime suprantama, tačiau e, norint užtikrinti nuoseklų pastovų dialogą su NATO, reikėtų, ko gero, naujo ES ir NATO susitarimo. Kadangi NATO yra labai sunku sunku bendradarbiauti su 22 valstybėms atskirais. Kodėl šita partnerystė, sustiprinta partnerystė yra svarbi? Jeigu mes sudarinėsime prioritetų e, sąrašą, tai pirmiausias uždavinys dabar būtų kovoti su terorizmu. Šitos tikslo mes neįgyvendintume, jeigu vieningai nebendarbiautume su NATO. Kitas dalykas yra sukaupta labai daug patirties stiprinant pilietinius gebėjimus, tačiau šitie gebėjimai vėl yra tiesiogiai susiję su NATO gebėjimais. Ar reikėtų e, dubliuoti šitas pastangas? Dar vienas mano manimu, labai svarbus dalykas. Mokslininkų visuomenės vardu norėčiau paranginti, kad biudžetą tvirtinant buvo atsižvelgda į tai, kad moksliniams tyrimams būtų didinamas biudžetas, tačiau jūs turėtumėte paraginti mokslininkus, kad jų veikla būtų tiesiogiai susijęma su politika, kadangi jų rezultatai ne visada yra taikomi, pritaikymai praktinėje veikloje. Dėl atsparumo. Pastaruoju metu ne tik tai ES, bet ir kitos tarptautinės organizacijos, NATO, jungtinės tautos kalba apie atsparumo koncepciją. Nenorėčiau išsamei pristatinėti šios koncepcijos, tačiau e, klasikiniu požiūriu, e, požiūrį atsparumas yra siejamas su ekologiniais samprotavimais. Todėl nežemiškos prigimties atsparumas yra tiesiog perkeltas į mūsų visuomenės tinklus. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad atsparumą reikėtų suprasti ne tik tai kaip prisitaikymą prie klimato kaitos ir kitų veiksnių, bet kaip e, aktyvi veikla savo iniciatyva ir kitų labui. Taigi mes turime kurti prisitaikomojo pobūdžio o, politiką, prisitaikomojo prie gyventojų lūkesčių politiką. Be to, šitas parengtas dokumentas turėtų atspindėti ir gynybos aspektus, kadangi ES piliečiai nusipelno turėti būti apsaugomi ir ginami. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Ačiū, pirmininkė. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Labai džiugiausia galėdamas jame dalyvauti ir tęsti bendradarbiavimą su Europos parlamentu, svarstant ES globalios strategijos rengimą, noriu pradėti nuo preliminarių pastabų, vertinant prioritetus ir gebėjimus, kurie man atrodo būtini. Turbūt prisiminate, kad trečiųjų metų ES globali strategija prasidėjo žodžiais, kad jais niekuomet nebuvo tokia klestinti, saugi ir laisva. Buvo kalbama apie beprecedentinį Europos istorijų taikos laikotarpį, gerovės laikotarpį. Atrodo, kad dabar jau toks teiginys būtų ne vietoje. 16 metais situacija yra labai kitokia. Mes susidurime su ekonomikos krize, kuri nuo 8 metų smarkiai paveikia daug valstybių narių, taip pat integracijos projektas vyksta ne taip sėkmingai ir E, taip pat didelį poveikį daro mums artimiausioje kaiminystėje vykstančios krizės, arabų valstybių revoliucijos bei rytuose. Rusijos vykdoma politika, kuri praktiškai gražino mūsų šaltojo karo laikus. Taigi dabar gyvename visiškai kitokiamis aplinkybėmis. Reikia dar pridurti terorizmo, masinio terorizmo stiprėjimą su kuria susidūrėme per praėjusius metus ir <clears throat> nuo 2003 metų jūs prasidėjo Europos Sąjungoje, tačiau tuo metu mes tikrai galėjome įsivaizduoti, kad taip tiesiogiai terorizmo grėsmė e, aprieps ir mūsų teritoriją. Reikia nepamiršti kaimininių valstybių ir juose vykstančių krizių ir mūsų piliečiai, piliečiams kyla labai daug įvairių klausimų. Taigi šis kontekstas yra nirus ir dabar reikia apibrėžti ES ateities ir saugumo prioritetus būtent tokiame kontekste. Todėl manau, kad labai svarbu yra tinkamai įvertinti realią situaciją ir strateginių požiūrių padėtis e, pablogėjo, todėl būtų klaidinga neikti tokią realybę, e, pasirenkant ES e, <clears throat> veiksmų priemonės tarptautinių mastų. Tačiau, vertinant bendruoju požiūrį, ES yra pripažinta kaip tarptautinė veikėja daugelio partnerių ir dalyvauja aktyviai sprendžiant įvairias e, krizės. Taigi šiame kontekste kokius prioritetus turėtume užsibriežti. Pirmas prioritetas turėtų būti ginti ES interesus ir aš šiandien norėčiau priešinti interesus su vertybėmis, kaip bando daryti kai kurie kolegos. Aš manau, kad šiandien Europos ir jos piliečių saugumui yra kilusi grėsmė, todėl būtina imti šios problemos sprendimo, nes yra tiek vidaus, tiek išorės problema. Taip pat būtina sukurti tokią pasaulinę santvarką, kuri būtų grindžiama teisės viršenybės principu ir įnašas į tokios sistemos kūrimą ES tikrai neginčiamas nuo šaltojo karo pabaigos. Taip pat ES turėtų aktyviai imtis veiksmų ir atsakingai tarptautinės politikos arenoje, e, ko ji ne visuomet aktyviai ėmėsi ir tai yra susijęs su trūkstama politinė valia ir trūkstamos finansinėmis lėšomis, kalbant apie pajėgumus konkrečiai, tai norėčiau grįžti prie to atsparumo termino, kuris dabar yra labai madingas, turėtume jį šiek tiek e, išsameu apibrėžti, <clears throat> nes turime stiprinti ES atsparumą e, įvairių išpolių, įvairiems išpoliams, kibernetiniams išpoliams, teroristiniams išpoliams, kit, kit, kitoms grėsmėms. Ir aš pritariu Stefanui ir jo mintims dėl būtinybės įtraukti tą atsparumo elementą į kaiminystės politiką. Ir čia susidurime su iššūkiu, kurį turėsime atremti ES mastu ir įtraukti į tą globalę strategiją. Taip pat reikia tinkamiau dalyvauti sprendžiant e, konfliktus, kurie vyksta artimiausioje mūsų aplinkoje. Nuo 2003 ES prisėmė labai svarbią vaidmenį šias krizės sprendžiant ir sukaupė labai svarbios rimtos patirties, ne karinės, tačiau taip pat kuriais aspektais ta patirtis ir karinė yra. E, tačiau E, dabar aišku, kad kryžių negalėsime išspręsti tik tai siūsdami stebėjimo misijas, reikia įtraukti taip pat ir e, karinį aspektą, karinės priemonės į mūsų taikos palaikymo misijas ir to nebuvo daroma praktiškai per pastaruosius 15 metų. Taip pat mes turime stiprinti savo pajėgumus, stengdamiesi atremti e, įvairaus pobūdžio ir e, didelį skaičių vėraus pobūdžio krizių. Labai sudėtinga yra nustatyti tam tikrus prioritetus, kurie būtų, kurių būtų laikomasi tam tikros geografinės zonos e, atžvilgių, tačiau mes turime aiškiai suvokti ir pripažinti, kad e, privalome lankščiai sugebėti spręsti krizės ir prisitaikyti lankščiai prie tų uh, skaitlingų tarptautinių iššūkių, su kuriais susidurima. Kalbant apie tai, ar turėtume nustatyti tam tikrus geografinius kriterijus, aš taip nemanau. ES turėtų sugebėti įnešti savo indėlį į kaiminių šalių saugumą ir į e, šalių, kurios labiau yra nuo mūsų nutolusios saugumo santykiuose su pakankamai dideliais kaimynais ir imdamasi atitinkamų priemonių. Nes, pavyzdžiui, šiandien Afrikoje Europos Afrikos regione šiuo metu kyla labai rimtų iššūkių. Taip pat ir mūsų saugumui tai būtina atsižvelgti rengiant globalią ES ateities strategiją ir vertinant ne tik akademikų, e, tačiau ir politikų parengtus ir patiktus pasiūlymus, būtina elgtis realistiškai ir taip pat atsižvelgti į tai, kokia yra mūsų supanti tikrovė. Aš nenorėčiau dabar e, girtis kažkaip biurokratiškai ES pasiekimais rengiant išorės veiksmų strategiją. Pirmininkas minėjo ES kaip švelnėje galę ir jos santykis su uh, e, kietąją galę ir iš tiesų mes negalime pasitenkinti vien tuo, kad esame pasaulio čempionai iš švelniosios galios srityje taikymo. Taigi aš manau, kad jūsų pranešimo projekte reikėtų pabrėžti, kad Europos Sąjunga turėtų taip pat atsižvelgti ir į NATO patvirtintus prioritetus saugumo gynybos ir tie, kurie buvo patvirtinti ir apsvastyti per viršūnį sustikimą Varšuvoje. Manau, kad atitinkamos jūsų prašymų nuostatos dėl saugumo gynybos politikos iškai atitinka taip pat ir NATO strategija e, patvirtinta Velse. Pabaigai noriu pasakyti, pabrėžti kelis aspektus susijusius to, kokia yra dabartinė situacija ir su ateities perspektyvos per pastarosius 12 mėnesių ES rimtai šių klausimų nesijėmė, todėl reikėtų pagirti ponę Mogerinį už tai, kad ji pradėjo šį pakankamai ambicingą procesą, tačiau e, tas dokumentas neturėtų tapti tik institucijų vidaus naudojimo dokumentu, jis turėtų būti pristatytas e, pasaulio mastu, jį turėtų vertinti mūsų partneriai ir potencialus priešininkai, kuriems taip pat kyla klausimų, kokios yra ES ambicijos tam, kad galėtume turėti ir daryti tinkamą įtaką. Strategija turi apriepti e, tiek 21 e, amžiaus iššūkius, tiek ir e, tikrovę, kurioje gyvename. Turime aiškiai apibrėžti savo prioritetus, patvirtinti konkretų veiksmų planą, kurio būtų sustiprinami ES pajėgumai veikti tarptautiniu mastu. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir jo veikla padės pasiekti šių ambicingų tikslų. Noriu padrasinti ponę Mogerinį, paraginti ją išvesti ES iš tos komforto zonos e, šiame pakankamai nestabiliame e, pasaulyje, kuriame šiuo metu gyvename. Pirmininkas, mes taip pat dabar esame patekę pakankamai nepatogią e, situaciją, nes e, smarkiai atsiliekame nuo mums numatyto posėdžio laiko. Ten anksčiau vyksta diskusija su tarybos pirmininku, dabar siūlau kiekvienam iš šešių užsiregistravusių kalbėtojų suteikti nedaugiau nei po vieną minutę, kad trumpai galėtų sureaguoti į išsakytas mintis, o dabar jau per vėlų registruotis ir prašyti žodžio. Po to leisime dar apibendrinti diskusiją poniai Kalnėti ir kadangi mūsų laukia praktiškai jau komisijos narė, tai po to mes žaibo greičiu tęsime diskusijas. Ir taip pat kitų kolegų prašau savo mintis pristatyti mūsų raštu, kad galėtume įtraukti jas į mūsų vykdomus darbus, rengiant pranešimą. Pana Plekovičiu, žodžiu. Ačiū pirmininkė Brokai, ačiū Štefanas, ačiū Kamil ir poniai Ožalinai už tokį puikų pasirengimą šiam susitikimui ir jūsų pranešimus. Pone Lenė, jūs nuo 2003 metų dalyvaujate mūsų veikloje, nuolat akcentuojame daugia šališkumą ir regioninėmis grupuotėmis pagrįsta tarptautinė tvarka. Kiek to buvo pasiekta per pastaruosius dešimt metų? Mes akivaizdžiai matome, kad tarptautinė teisė yra pažeidžiama, yra aneksuojamas mūsų partnerės rytuose arba jų dalys, yra bandoma e, sukurti fait accompli padėtį, e, kas yra visiškai nepriimtina. Kaip jūs vertinate minimalios daugiašalės diplomatijos e, skirtingus pavydalus? E, žinome, kad yra tokių specialių formatų, kaip, pavyzdžiui, Normandijos formatas. Kaip Jūs vertinate tokius dalykus, kaip jie atitinka tarptautinės teisės normas? Pone Gomes. Aš uh, mielai padirbėčiau su ponė Kalnietė, nes jos tekstas, man atrodo, labai įdomus ir aš tikiuosi, kad jis bus trumpas. Labai dėkoju už svečių pasisakymus. Ir pagrindinis klausimas, mano nuomonė, yra apibriežti interesus. E, tai nepaminėjo ponė, to nepaminėjo ponė Kalnietė. ES turi bendrų interesų, mes turime juos apibriežti ir jų siekti. Be abejo, tai yra susijęs su vertybėmis. Didelė dalimi sutinku su tais, kurie sakė, kad mūsų pagrindinė papildoma vertė, kuriai turi pritarti visi, yra apginti tarptautinę teisę, apginti taisyklėmis pagrįžtą pasaulį. Ir Tam iškilo grėsmė, kai buvo e, įvykdyta Irako invazija arba kai Rusija e, užėmė Krymą. Kad mes galėtumėm apginti tuos e, interesus, turime vadovauti savo jėgomis. Pone Kalnėtė teisingai pasakė, kad mes turim pasikliauti daugiau jungtinėmis valstybėmis. Ne todėl, kad mm, jie yra geresni už mus, bet todėl, kad jie prašo, kad mes jiems padėtumėm. Jie, mums tai padarė, jie su mums tai padarė Libijoje. Mes norim, kad ir toliau būtų. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją. Ponas Kuso, ačiū ponė pirmininkė. Aš matau, kad vėl pradedam metus nuo liūdnų diskusijų, kalbam apie nestabilumą, bet nekalbam kas, apie tai, kas jį sukėlė. Reikėtų daugiau pagalvoti apie interesus, kad e, nesukurtume nuo kitų priklausomos ES. ES turi būti nepriklausoma. Dabar atrodo, kad mes prarandame patys savo tapatybę, jeigu tokią kada nors ir turėjome. Dingsta solidarumas su kitomis valstybėmis. Žiūrėkite, kas dedasi Graikijoje Nekalbama ne apie prieglopšio teisės, ne apie žmogaus teisės, tą patį pasakom ir apie Turkiją. Mums toks e, kelias niekam nenaudingas. Mes turim kalbėti apie ekonominę asimetriją, apie nestabilumą ES viduje ir e, ypač turėtume akcentuoti jungtinių tautų rezoliucijas. Pone Voltmans. Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, bet aš nelabai supratau, e, kad jūs e, man suteiksit žodį. Aš paprašiau žodžių, jūs sakėt, kad jų nebegalima užsirašyti. Bet čia turbūt mano kaltė, aš niekad nesuprantu, kada man žodis suteiktas. Tiesiuosi, kad mano laiką dabar pradėsit skaičiuoti. Dėkoju poniai Kalnietiai. Noriu padėkoti poniai Kalnietiai už projektą. Jame yra labai gerų aspektų ir aš labai e, džiaugiuosi, kad pirmoje dalyje jūs kalbate apie vertybės. Pažiūrėkite, kas įvyko Kölne. Tai suprastumėt, kad mums moterims vertybių e, laikymasis yra labai svarbus. Kitas dalykas. Europoje iškyla labai daug grėsmių ir išorėje, ir viduje. Ir kągi mes darome, rengiame politinį dokumentą, kaip sakė pirmasis e, kalbėtojas Antras dalykas, mes galvojam ne apie reakcinį dokumentą, bet turėtume pagalvoti apie proaktyvų dokumentą. Patys turim kelti iniciatyvą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ta Buchner. Ponas Buchner. Sorry. Uh, meine Frage geht an Frau. Norėčiau paklausti Ozolinos. Jūs kalbėjote, kad reikėtų pasinaudoti ryšiai su NATO ir juos tiksliai, tiksliau apibrėžti. Jūs kalbėjote ir apie kovą su terorizmu. Ar karin, kariniai veiksmai nukreipti prieš terorizmą jūsų manimų nieko nepat net nešė? Kitas dalykas - kariniai išpoliai Sirijoje. Jie esą silpna situacija, o ne stiprino. Norėčiau, kad jūs atsakytumėte, kaip iš tikrųjų reikėtų karinėmis priemonėmis kovoti su terorizmu. Ačiū uh, už jūsų didelį realizmą. Man atrodo, kad būtent realizmo trūksta ES institucijose, kai kalbam apie užsienio politiką. Uh, Europos komisija, kaip jūs teisingai pastebėjot, labai demokratiškai, biurokratiškai yra vertinamas e, kaiminysės procesas, kaip ir kiti procesai. Ta pati matom ir parlamente. Mes uh, labai daug apie tai išnekėjome. Man labai patiko Štefano Lėnės pasisakymas. Šis parlamentas kaiminysės politikoje labai daug žada vertybių, bet retai kada kalba apie Europos interesus mes atrodo e, stengiamės tarnauti valstybių, kurios nori ateiti pas mus interesams, o ne patys savo interesams. Ir aš norėtumėm, kad mes aiškiau apibrieštumėm mūsų užsienio politikos e, pageidavimus ir poreikius. Mes e, turime labai daug reikalavimų, bet patys savo kelia mažai reikalavimų. NATO nuolat yra kartojamas dubliavimas. Ne, tokios problemos nėra. Taip tikrai nėra. Aš manau, kad yra pakankamai krizių ir pakankamai problemų, kad NATO ir ES galėtų dirbti atskirai. NATO vienas negali visko padaryti, viena negali visko padaryti. Pažiūrėkit, kad dėtas iš Šiaurės Afrikoje. E, pirmininkas kalbėjo apie Siriją ir Libiją. ES vaidmuo ten yra žymiai svarbesnis negu NATO. Labai ačiū. Korvin Mikė. <clears throat> <clears throat> Pirmininkė, Aš manau, kad svarbiausia yra suverenumo problema. Negalim labai ilgai gyventi ir net nebegalim suprasti, kas yra suverenesnis ar ES ar valstybės narės. Jeigu ES teisė yra svarbesnė negu vietos teisė, tai tada ES tenka suverenumas, bet kariuomenėsgi yra valstybių narių rankose. Taigi įsivaizduokit, Junktinės Amerikos valstijos neturėtų, jeigu federalinės kariuomenės, Teksasas, Mičiganas ir kitos valstijos turėtų savo kariuomenės. Tokia padėtis turbūt ilgai negalėtų išlikti. Kitas dalykas. ES galbūt ateityje e, taps laisva rinkos zona. Ir mes e, vis diskutuojame apie laisvąją rinką, ne tik prekių, bet ir e, teisės rinką. Valstybės turi būti priversos konkuruotis teisės priemonėmis, mokesčių teisėmis, ypač e, e, kai galvojam apie piliečius ir įmonės, kurio plūsta į tas valstybės, kuriuose teisės nuostatos yra neteisingos. Ir tada konkurencijos nebelieka ir mes kuriam neteisingas valstybės. Jekonsari, paskutinė. So, thank you. Thank Labai ačiū ponė Pirginė, e, ponė pranešėja Kalnietė, už labai įdomų e, ir išsamų pranešimą. Šiais laikais labai svarbu kalbėti apie ES e, vaidmenį pasaulyje, nes man susidaro įspūdis, kad e, daug valstybių narių ir pati ES e, bando susitelkti tik į save ir nebesidomi tuo, kas vyksta pasaulyje. Todėl labai svarbu yra tai, ką aš paminėjau. Pone Žanetai Ozalinai turiu klausimą. Jūs daug kartų minėjote, kad NATO yra mūsų gera partnerė, tai yra tiesa. Bet e, man susidaro įspūdis, kad NATO organizacija yra vis labiau ir labiau e, susitelkusi į e, Europos valstyčių ir Europos piliečių apsaugą. Penktas straipsnis, jo pirma dalis, NATO e, gynybiniai gebėjimai didėja, bet vis mažiau ir mažiau kalbama apie krizių valdymą ir apie pasaulinės problemas. Ar aš klystu ar ne? Ačiū. Ačiū atvirkštinė tvarka, pradėsime sakyti turbūt. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Per tą neilgą mums skiriamą laiką pabandysiu labai trumpai atsakyti į kai kuriuos klausimus, nors ne į visus. Dėl NATO. Manau, kad labai aktyviai tęsiant šią diskusiją reikėtų prisiminti, kad e, Europos Sąjung, kad pagrindinė prašanti valstybė iš ES apsimti daugiau gynybinių įsipareigojimų yra Junktinės Amerikos valstijos. NATO to požiūriu ir taip labai daug dirba ir čia mes turėtume labai daug dirbti. Diskusija šiuo klausimu jau 15 metų trunka, e, dubliavimosi tema e, nuo praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio laikų dominuoja diskusijose, ponia Olbratė iškėlė. Ir e, antra tema yra daugiašalės ES diplomatijos veiksmingumas, daugiašaliai susitarimai. Čia irgi, aš manau, reikėtų šiek tiek daugiau optimizmo. ES didelė dalimi daugelie daugiašalių forumų tapo pagrindinė veikėja. E, pastaraisiais metais aš pats stebėjau nusiginklavimo dėrybas ir galiu pasakyti, kad čia ES yra labiausiai girdimas veikėjas, kuri labai daug pasako, kuri labai daug finansuoja, kuri atlieka pagrindinį vaidmenį e, kovojant su e, ginklavimuose. Daugia šališkumas vis tik išlieka labai geras dalykas ir dar 2003 metų strategijos buvo numatytas ir išlieka iki šiol. Dėl interesų. Aš manau, kad Čia reikėtų išeiti iš tos dirbtinės e, vertybių ir interesų prieš priešos. Mes ginam vertybės, pamirštam savo interesus, nes turim nepamiršti savo interesų. ES strateginiai interesai egzistuoja. ES nėra nevyriausybinė organizacija, yra tas strateginis veikėjas pasauliniu mastu, kuris e, nepriklausomai nuo savo vertybių giri, giri, gina ir savo interesus ir, aišku, laikosi teisės tvarkos. Ir paskutinis pastebėjimas dėl kovos su terorizmu. Akivaizdu, kad e, tai yra tipinis pasaulinės strategijos pavyzdys. Kova negali būti tik išskirtinai karinė, e, bet karinės pusės išstumimas iš šios strategijos prilygtų, kad mes nusileidžiame galingiams priešininkams ir, kaip žinia, e, iš pastarųjų metų istorijos matome, kad uh, E, karinės priemonės yra viena, viena iš e, sudėdamųjų dalių kovoje su e, ekstremizmu ir terorizmu. Uh, Pone Ozelne, ačiū. Pirmiausia, dėl daugia šalės diplomatijos. Aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. ES labai sėkmingai šioje srityje dirba ir tie jos gebėjimai turi būti sustiprinti ir pritaikyti. Antras klausimas, ar NATO ir kariniai veiksmai uh, E, yra pakankama priemonė kovoti su terorizmu? Aišku, kad ne. Visos tos valstybės, su kuriomis mes e, dabar e, turime reikalą ir žiūrime, kaip ten terorizmas išsirutuliojo, akivaizdžiai parodo, kad karinių priemonių nepakanka. Todėl aš kalbėdama ir norėjau būtent pasakyti, kad reikia suderinti NATO ir ES veiksmus, suderinti civilius ir karinius pajėgumus, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai. Žinoma, aš nekalbu apie visapusišką uh, E, pergalę prieš karą su terorizmu. Tačiau toksai e, gebėjimų suderinimas turbūt galėtų būti labai svarbi vertybė. Dar vienas klausimas buvo pateiktas apie tai, ar NATO nesitelkia per daug į savo vidaus reikalus ir pamiršta tarptautinės operacijas. Man atrodo, kad NATO jau pademonstravo, kad gali labai veiksmingai reaguoti į grėsmės, kurios iškyla valstybėms narėms dabartiniai NATO veiksmai, stiprinant penktos, penktos straipsnio gebėjimus, užpildo spragas, kurios e, susidarė ir kurios buvo pamirštos NATO per gana ilgą laiką. Jeigu griežtai laikysimės Vašingtono sutarčių, tai pamatysime, kad NATO veikia dabar visais lygmenimis. Valstybės narės prisideda prie savo e, gynybinių gebėjimų stiprinimo, didina e, gynybos biudžetus, rengia savo planus. Kitas dalykas, pati NATO stiprina bendros gynybos gebėjimus pagal penktąjį straipsnį. Bet kai kalbame apie tarptautinį saugumą, NATO jau ir taip turi pakankamai e, pajėgumų veikti, kada valstybės narės dėl to susitarė. Aš manau, kad dabartinės priemonės yra laikinos ir bėgant laikui tos, e, išsam, tie išsamus e, gynybos gebėjimai ir pajėgumai taps e, valstybių narių ir plačiosios tarptautinės bendruomenės nuosavybę. Ir paskutinis pastebėjimas. Europos parlamentas vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį gyvenant šią strategiją, mano nuomonė. Šiame forume jūs galite peržiūrėti, kontroliuoti ir derinti turimus interesų. Ir aš jums linkiu pačios geriausios sėkmės tame darbe. Ačiū. Paminėsiu tris dalykus dėl daugia šališkumo. Kalbėjote apie tai, kad jeigu Europos Sąjunga e, tiesiog šioje srityje nepasiteisins, tai sulauksime problemų tarptautiniu mastu. Todėl mes turime suderinti daugia šalių pagrindų daugybę aspektų ir ES tiesiog turo savo kraują e, kovoti tarptautiniu mastu, kaip tai buvo padaryta ir klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje. Taigi reikia tęsti tą daugia šalę veiklą. Interesų, ver, interesai ir vertybės. Interesai tai yra e, dažniausiai ilgalaikės vertybės. Kai kalbame apie kaimynus, tai mes taikome, e, taikome tas vertybės tik tai atrankos būdu ir tai nepasiteisino. Todėl reikalingos e, naujoviškesnės priemonės e, skatinant, dėgiant mūsų priimtas vertybės, kadangi sąlygų taikymas nepasiteisino. Tarptautinė aplinka. Aš dirbu užsienio politikos sityje porą dešimtmečių ir ES užsienio politika ir toliau išlieka pakankamai silpna, kadangi visi buvo ir tebėra patenkinti tą situaciją, kuri iš tikrųjų dabar egzistavo. O dabar iškyla klausimas, ar visi nauji iššūkiai paskatins ES valstybės labiau susivienyti ar tiesiog dar labiau susitaikyti. Dabar iškyla ES integracijos klausimas labai aštrei būtent šiais metais. So, thank you very much. Ačiū. Kalnietė, baigiamasi žodis jums. Norėčiau padėkoti už padrasinančią diskusiją. Mes visi suprantame, kad reikia iš vien nuosekliai ginti Europos Sąjungos interesus, iš tikrųjų ginti interesus reiškia ginti mūsų vertybės. Tai yra pagrindinis principas, kurio mes turėtume ir laikytis. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjams, dėkuoju už jūsų dokumentus. Mes juos išstudijuosime ir žinome, susisieksime su jumis. Viertelstunde länger? Hallo? So, meine Damen und Herren, wir Ponius ir ponai, turime pradėti, kadangi vėluojame pagal darbo atvarkę. Diskusijos su Niderlandų pirmininkaujančios valstybės ministru užtruko šiek tiek ilgiau, todėl atsakysiu savo įvado, kuris buvo numatytas darbo atvarkėje. Žinoma, jums net neteks nuobodžiauti tuo metu dėl to ir sutaupysime laiko. O kitų pranešėjų prašyčiau kalbėti neilgiau kaip penkias minutės, kaip sutarta. Kitiems suteiksiu galimybę pasakyti iki pusantros minutės. vertėjai sutiko 15 minučių dirbti ilgiau. Iš anksto dėkoju už jūsų nus, jų nusteikimą pratesti savo darbą prieš pertrauką. Taigi mes su visais pranešėjais tikiuosi aptarsime visus klausimus. Dėkoju, džiaugiuosi iš anksto, kad komisarė Jūrova atvyks, taip pat Helga Šmit Katarina Meternova, NIR direktorato atstovė, taip pat Aleksandras Suško, ES Ukrainos pilietinės visuomenės platformos direktoriaus pavaduotojas. Euronest valstybių narių parlamentarų taip pat mačiau šioje salėje. Tikiuosi, kad diskusija bus įdomi. Todėl iš karto suteiksiu žodį poniai Jūrovai. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos, norėčiau pirmiausia palinkėti kuo geriausių naujųjų metų po praėjusių metų dramat, moteriškų įmonių Europoje ir už jos ribų. Aš tikiuosi, kad 16 metai bus saugesni ir taikingesni mums visiems. Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos piliečiams tikiuosi šie metai atneš daugiau saugumo ir stabilumo ir ryškios pažangos reformų procese. Trys valstybės ėmėsi teisingumo sistemos reformos ir siekia užtikrinti pagrindinės teisės, siekia kovoti su korupcija už nepriklausomą teisėsaugą ir vengti diskriminacijos, taip pat įgyvenina reformų darbo tvarkė. Tai labai svarbu e, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos uh, valdžios institucijoms. Aš norėčiau kalbėti e, savo vardu, o kiti kolegos kalbės apie konkrečias reformas. Aš sutelksiu dėmesį į reformas teisingumo srityje ir pradėsiu nuo gerų naujienų. Gruzija, Moldova ir Ukraina pradėjo reformų procesus, vadovaudamosi e, europinėmis vertybėmis, e, liberalizuodamos savo ekonomiką, taip pat užtikrindamos kuo daugiau saugumo ir perspektyvų savo gyventojams. Visos šitos trys valstybės e, pasirašė ambicingus išsamimus, aštamius susitarimus su Europos Sąjunga. Šitie susitarimai leidžia geriau bendradarbiauti įstatymų viršenybės užtikrinimo srityje, reformų srityje, taip pat leidžia bendradarbiauti teisingumo srityje ir taip pat e, orientuotis į ES įstatymus e, įmonių teisėje ir kitose srityjese. Reformų procesas prasidėjo pasiekta pažangos teisingumo ir pagrindinių teisų srityje, dialogas dėl vizų režimo sušvelninimo taip pat įsibėgėjo, tačiau veiksmų plane yra įgyveninta daugiau negu numatyta. Pavyzdžiui, Gruzija yra numačiusi įsteigti ir artimiausių metų e, e, prokuratūros nepriklausomą tarnybą Labai svarbu, kad teisėjų ir prokurorų nepriklausomybė, savarankiškumas išliktų svarbiausias siekinys, kad teismai būtų nepriklausomi ir kad nebūtų toleruojama bet kokia politikų įtaika teismams. Ukraina taip pat pasienkė pažangos, leisdama įstatymus ir įgyvendinama reformas ir taip pat siekia pagerinti situaciją viduje. Aš lankiausi Ukrainoje rudinį ir aptariau situaciją aukščiausių lygmenių. Ukrainoje laikydam, lankydamasi aš pasveikinau Ukrainos valdžią su pasiekimais, pažanga ir paraginau uh, nemažinti apsukų ir ypatingą dėmesį skirti kovai su korupcija. Aš susitikau ir su pilietinės e, visuomenės atstovais, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį stebėdami reformos procesus, užtikrinant teismų reformą ir siekiant nediskriminuoti visuomenės atstovų. Labai svarbu sustiprinti teismų nepriklausomybę ir tas prioritetas išliks ir šiais metais. Dabar reikia pradėti įgyvendinti teisės aktus, dabar reikia pradėti rodyti rezultatus. Labai svarbu pradėti teisėjų atranką, kad būtų galima e, e, apgauti piliečių pasitikėjimo teismų sistema. Moldovos situacija yra labai sudėtinga, jai reikalinga e, nuoseklus politiniai lyderiai. Moldovos politikai turi pradėti veikti atsakingai savo šalies vardu, kovoti su korupcija, kuri yra viena iš svarbiausių prioritetinių sričių. Po 13 metų skandalo, kaip milijardas eurų pradingo nežinia kur, reikia imtis teisinių veiksmų, atsekti šitų Systemic. pinigų e, e, dingimą, tačiau taip pat reikėtų atgaivinti pasitikėjimą valstybės institucijoms ir veikti e, vadovaujantis teisės nuostatomis, o tai yra svarbiausia užtikrinant skaitumą demokratinėje visuomenėje. Labai svarbu, kad investuotojai pasitikėtų teismų sistema, todėl ją reikia reformuoti, reikia reformuoti prokuratūrą, taip pat reikėtų tikrinti prokurorų patikimumą, e, teisėjų tinkamumą, ir įdėkti taip pat etikos ir moralės kodeksą. Politinės manipulacijos turi būti išrautos su šaknimis, visi turi imtis bendros atsakomybės ir iš, iš esmės reikia pakeisti visuomenės mąstyseną. Visos valstybės turėtų suderinti savo teisės nuostatas, laikydamos laikysis ES teisių tes, įstatymų dėl nediskriminavimo. Tačiau šitie teisės aktai turi būti tinkamai įgyvendinti ir pradėti veikti. Ukraina neseniai prieimė žmogaus teisų užtikrinimo strategiją, kurioje yra kalbama taip pat ir apie kovą su diskriminavimu. Moldova taip pat siekia artimiausių metų suderinti savo teisės aktus su ES atitinkamais teisės e, aktais. Neseniai buvo priimtas darbo įstatymas, kuris neleidžia diskriminuoti dėl lytinės orientacijos. Darbo naujasis kodeksas turi užtikrinti vienodą apsaugą Gruzijoje nediskriminavimo teisės aktai yra įgyvendinami dabar po įstatyminiais teisės aktais. Įgy, į, pradėjus veikti šiam įstatymui labai svarbu, kad būtų sustiprinta prokuratūros veikla veiksmų planas apima ir vizų režimo sušvelninimą ir rezultatai jau netolimėje ateityje. Mes per asociacijos struktūras esame numatę visoms valstybėms konkrečius tikslus, tačiau nenorėčiau mm, tęsti savo pasisakymų, kadangi noriu palikti laiko ir kitiems pranešėjams. To, to Ačiū komisijos narė. Labai malonu matyti, kad e, šiame posėdėje yra gausiai dalyvaujimo. Tai reiškia, kad e, parlamentas e, reiškia rimtą paramą Europos asociacijos sustrėmimo su Gruzija, Moldova ir Ukraina bei šių šalių pilietinėms visuomenėms Dabar norėčiau pakviesti kitų institucijų atstovus, pirmiausiai ponę Šmit, e, e, dabar e, jos paprašysime pakalbėti vyriausios įgaliotinės ponės Mogarinį vardu. Ačiū. Norėčiau aš taip pat prisijungti prie vyriausių linkėjimų ir sveikinimų su naujaisiais metais, nes manau, kad 2015 tikrai buvo labai e, svarbus e, tiek ES, e, tiek ir mūsų kaimynams ir buvo pažymėti įvairių išteklių. Pirmiausia, noriu paminėti sakymą, su, sustrimą su Iranu ir taip pat asociacijos turimus su Gruzija, Moldova ir Ukraina, kurios dabar reikės tik tai įgyvendinti. Rygos viršūnės sustikimą noriu paminėti vizų liberalizavimo režimą su Gruzija ir Moldova, taip pat nuo 2016 metų vystumio darbiavimo laisvos prekybos sustarimas su Ukraina, kuris iš, turėtų įsigalioti netimiausiu metu. Glaudesnis bendradarbiavimas ir stabilumo užtikrinimas rytų kaminėse valstybėse mums buvo labai svarbus, todėl visos tarkybos sustarimai su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Jiems tenka čia labai didelė svarba. Pasirinktas požiūris taip pat buvo daug e, įvairiapusiškesnis. Šios trys šalis jau anksčiau pradėjo pakankamai plataus masto bendradarbiavimą su ES, gyvendina ambicingas reformų programas ir jas įgyvendinus politinis ir ekonominis bendradarbiavimas bus daug glaudesnis. Mm, to mes ir siekime. Regioninių lygmenių tenka svarbi reikšmė, kadangi čia mes patirime labai daug įvairaus pobūdžio iššūkių, mm, todėl saugumo ir užsienio politikos mm, srityje mes taip pat turime stiprinti savo bendradarbiavimą ir Tbilisyje Lapkričio mėnesį vyko atitinkamas rytų partnerystės partnerių sustikimas šią temą. Rytų partnerystė tačiau prie. priepia visuomet daugiau, nei tik tai tarp vyriausybinį bendradarbiavimą. Jie priepia taip pat ir vietos valdžios parlamentinį lygmenį bei pilietinį visuomenį. Noriu pabrėžti parlamento lygmenį, nes parlamentai per savo demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat e, e, atstovauja ir piliečių interesus. Mes siekime paskeisti nuomonėmis su partneriais, tai pasimokyti ir kvėpti vieni kitus. Noriu tarti keletą žodžių apie Ukraino padėtį e, Ukrainoje ir jos vykdomus veiksmus įgyvenant asociacijos e, susitarimo nuostatas. Nepamirškime, kad e, sutarties nuostatas turi įgyveninti Ukraina tuo metu, kai susiduria su rimtais iššūkiais, turiu omenyje nelegalę Krymo aneksiją, e, padėti rytuose ir sudėtingą ekonominį padėtį es ir toliau remia Europos teritorinį vientisumą ir suverenumą ragindama laikytis Minsko susitarimų, nepaisant sudėtingo aplinkybių, Ukraina toliau sėkmingai vykdo reformas. Nenoriu dabar jums pristatyti smulkmenų, tik tai galiu paminėti tarptų e, nacionalinio kovos su korupcijos, korupcija bir, biuro įsteigimą, taip pat nauja e, generalinio prokuroro skirimo procedūra bei šalies decentralizavimo procesas, atinkamai keičiant konstituciją, jau per pirmąjį svarstymą pasiūlymams dėl konstitucijos keitimo buvo pritarta. Parlamente dar reformų sąraše laukia saugumo, e, civilinis sektorius, e, <clears throat> e, elektroninė teisėkūra, kiti klausimai Noriu taip pat pabrėžti pažangą pasiektą vizų liberalizavimo srityje. Praėjusį mėnesį S komisijos ir Ukrainos pastangos įgyveninti vizų liberalizavimo planą buvo labai teigiamas ir e, Europos komisija artimiausių e, metų pateiks pasiūlymą dėl teisės akto dėl bevizio režimo tarp ES ir Ukrainos Perant prie Gruzijos komisija praėjusiu metu gruodį pažymėjo, kad e, Gruzija atitinka reikalavimus dėl vizų liberalizavimo procedūros pradžios, kadangi plėtinė visuomenė, vyriausybė, valdžios valdymo institucijos veikia sėkmingai. Gruzija padarė įspūdingą pažangą įgyvendindama asociacijos tyrimą, įskaitant ir laisvos prekybos susitarimą vystimo bendradarbiavimo remiantis pastarųjų metų statistiniais duomenimis e, per pirmus 12 mėnesių nuo e, laisvos prekybos sustarimo įgyvendinimo Grūžijos eksportas Europos Sąjunga padidėjo 50 procentų, taip pat smarkiai padidėjo ir tiesioginės užsienio investicijos Grūžijoje. 2016 tai bus labai svarbus Grūžijai, kadangi spalį vyks parlamento rinkimai ir mes puikiai žinome, kad rinkimai yra vertinami rimtai, taigi gali kilti e, emocijų protrukis ir mes tikimės, kad vyriausybė užtikrins stabilės sąlygas vykti rinkimams. Kalbant apie Moldovą, bloga žinia yra susijusi su tuo, kad nestabili politinės padėtis tampa rimta kliūtimi vykdyti reikiamas reformas, reformos nevykdomos tose sritise, kuriuose turėtų būti vykdomos greičiausiai. Todėl būtinas skubos tvarka Moldovoje spręsti korupcijos problemą, aukšto lygio korupcijos problemą pradėti e, labai svarbės reformas žiniasklaidos teismų e, ir viešo administravimo sektoriuje <clears throat> taip pat spręsti e, sukčiavimo problemą ir stiprinti E, šalies e, fiskalinė sistema bendradaujant su TVF politinė klasė šalies turi taip pat pakeisti savo elgesį, nes e, ši politinė krizė kyla daugiausiai dėl šalies politikų kalties, tačiau mes savo ruoštų esame pasirengę dirbti su nauja Moldovos valdžia, kuri būtų pasirengusi vykdyti reformas ir gyveninti asociacijos susitarimą ES nesikiši Moldovos vidaus politikos procesus. Teigiama žinia yra ta, kad Moldovos sklandžiai gyvendino naują bevizį režimą. 460 tūkstančių Moldovos piliečių jau galėjo be vizų atvykti į Šengeno zoną. Moldova pasiekė ženklę pažangą e, sritise susijusios su vystymo gyvenimo laisvos prekybos susitarimu ir e, ta pažanga buvo pasiekta politinio nestabilumo sąlygomis. Todėl 2014-aisiais užsienio prekyba išaugo 400 e, procentų ir e, dar 5 procentais 15 metais, nepaisant sudėtingų ekonominių sąlygų. Ir e, Moldova E, dabar palaiko vienus iš glaudžiausių priekybinių santykių e, su ES, palyginti su 62 šalimis, su kuriamis jie apskritai prekiauja. Noriu pabrėžti, kad ES ir toliau nori išlikti svarbia partnerė toms šalims, palikdama joms teisę pasirinkti savarankiškai kaip judėti į priekį. Ukraina ir Gruzija pasirinko artimo glaudos bendarbiavimo su ES kelią. Noriu pabrėžti, kad ES ir toliau teiks savo paramą, jeigu šios šalis vykdys atitinkamą reformų darbotvarkę ir laikysis asociacijos sustarimo nuostatų. Ačiū. <clears throat> Ačiū Helga Šmit, aš džiaugiuosi, kad e, jūs pareiškite savo nuomonę, kad ne tik dvi šalių, tačiau daugia šalių formatu mes galime savo paramą pareikšti šioms valstybėms ir suteikti dabar komisijos nario Hano atstovį. Pone Materova kalbės penkias minutės. Labai ačiū. Ir aš norėčiau visus pasveikinti su naujais metais ir išreikšti viltį, kad jie bus geresni. Tiek ir nesakysiu, bet galiu pasakyti, kad kalbėti po Helgos yra rimtas iššūkis Aš stengsiuosi nekartoti to, kas jau pasakyta, o tik telegrafiškai paminėti, kad mūsų nuomonė mes skatiname reformus procesus e, šiose valstybėse ir sukūrėme plėtros e, perspektyvas, pasitelkiant mūsų pagalbos priemonės ir partnerystės priemonės. Malonu kalbėti praėjus tik keletai dienų po E, e, susitarimo su Ukraina įsigaliojimo. Ir aš e, džiaugiuosi, kad dabar tas, e, tikiuosi, kad tas susirimas bus gerai gyvendintas. Helga paminėjo NP peržiūrą, kuri buvo patvirtinta praeitais metais tarybos išvadose ir jos abi patvirtina, kokie svarbus šie susitarimai. Tikiuosi, kad mes e, radome gerą priemonę padėti kaiminėms. Abi šios sutartys turi išlikti mūsų santykių pagrindas ne tik politiniam dialogui palaikyti, bet ir mūsų pagalbos pastangoms su teisingai nukreipti ir reformoms paskatinti. Ta pat galim pasakyti ir apie rytų partnerystės matmenį apie kurį kalbėsiu šiek tiek vėliau. <clears throat> Manau, kad <clears throat> sukurtoji bazė yra labai naudinga keletų požiūrių. Svarbiausia yra tai, kad tai skatina tolesnės reformas. Tokiu tikslu mes ir dirbame su savo partneriais ir valstybės narės tai daro, aktyviai diskutuodamos, kaip e, galima viską kartu suplanuoti, kaip galima kartu dirbti. Aš manau, kad tą galim kartu nuveikti ir su partneriais iš tarptautinių finansinių institucijų. Aš žinau, kad reformų paskatų yra pakankamai, Tačiau teisinė bazė yra labai svarbi ir mums patiems, nes taip esame raginami pasinaudoti lankstumo priemonėmis, kurias e, esame sukūrę ir kurie, kurios jau galioja. Turbūt žinote, kad su valstybėmis partnerėmis, e, kurdami planus, taikome Europos kaiminystės priemonę ir e, kad viską iš platesnės perspektyvos e, pamatytumėt, priminsiu, kad e, praėjusiais metais Ukrainai dvi šalių pagrindų buvo skirta 200 milijonų, 90 milijonų buvo skirta Gruzijai, Moldovai, atsiprašau, 40 milijonų, 130 milijonų Gruzijai. Labai įspūdingos e, pastangos įgyveninti reformas yra dedamos ir mūsų skiriamos lėšos e, tiesiog atspindi jas. EIN priemonė buvo paminėta ir kartu su tarptautinėmis kaiminėmis institucijomis e, e, mes naudojame kaiminystės investicijų priemonę, kurią bandome pasitelkti ir vykdydami reformų dialogą ir paremdami tų valstybių reformas. Jau pirmųjų palankių rezultatų matėme, e, kaip buvo gyvenintos e, reformos pagal asociacijos darbo atvarkę. Taip pat matėme, kad e, buvo įgyvendinta nemažai projektų regionų lygmenių energetikos ir energijos jungčių požiūrių. Norėčiau paminėti ir dar vieną priemonę, kuri itin aktuali ir svarbi mums, mūsų akimis. ECEFD priemonė, kuriai yra e, skirta e, daugiau negu 200 milijonų. Jos leidžia visų trijų valstybių mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau veikti, nes jos e, turi pakeisti savo techninę darbo pusę, prisitaikyti prie naujų standartų ir mes tengiamės joms pagelbėti, ar tai būtų techninių standartų ar sanitarinių standartų pritaikymas. Šią priemonę įgyvendame kartu su savo partneriais EBRD ir kitais. Labai trumpai paminėsiu visas tris priemonės valstybės e, trumpomis gairėmis dėl Ukrainos. Aš žiūrėdama į Ukrainos reformų e, perspektyvas, e, matau optimistinę pusę. Man atrodo, kad stiklinė yra labiau pilna negu labiau tuščia. Ukraina tikrai padarė įspūdingų pasiekimų reformuodama reformą, bankininkystės sekt, e, sektorių keisdama. Vakar buvo aptarti visi sektoriai, kuriuos dar reikės reformuoti, bet svarbiausia, kad jau yra nemažai reformų inicijuota ir įgyvendinta. Ukrainos paramos grupė veikianti e, generalinio direktorato e, kontekste kartu su partneriais leidžia tuos reformų paketus įgyvendinti. Ir jos yra kalbama apie korupciją, apie ombudsmeno E, tarnybą. Tai buvo labai naudinga. Ir be to, su visais partneriais ir valstybėmis narėmis yra dirbama tuo klausimu. Dėl Moldovos kolegos jau sakė, kad dėja užsitęsė politinė krizė, kuri užgožė svarbiausius Moldovos ekonominius poreikius. E, užgožė tai, kad Moldovos ūkiui reikia labai rimtų paskatų, todėl labai tikimės, kad kai tik bus e, sukurta nauja vyriausybė, padėtis pasikeis ir pradės valstybė glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautiniu valiutų fondu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis dėl Gruzijos. Galėčiau tik pridurti, kad bendradarbiavimas vyksta aktyviai įvairiose sektoriuose. Gruzija įgyveno įspūdingą reformų kiekį, tačiau yra dar sričių, kuriuose reikia toliau dirbti. Tai ir teismų sritis, ir verslo e, klimatas, ir privataus sektoriaus raida. Bet jeigu reformos ir toliau tęsis taip kaip dabar, tai bus pasiektų labai gerų rezultatų. Ir apie rytų partnerystės metmenį norėčiau kalbėti baigdama. Pabrėšiu, kad visos trys valstybės, asociuotos valstybės gali būti lyderės, pionierės, e, dirbant su kitais tos valstybės yra labai svarbios, jos gali paremti ir kitas, ne tik dvi šalių pagrindų, kaip aš sakiau, bet ir e, daugia šalių pagrindų. Mes stengiame sustiprinti rytų partnerystės metmenį ir dirbti kartu su pilietinėmis visuomenėmis, su parlamentarais ir su kitais veikėjais. Yeah, thank you very much. And, um, I... Dėkuoju. Aš pritariu be išlygų kad visos trys e, asociuotos narystės sutartis pasirašius valstybės gali būti pavyzdžiui kitoms rytų partnerystės valstybėms. Labai svarbu, kad mes e, sutiltumėme į laiko limitą. Dabar suteiksiu žodį Aleksandrui Suško, o po to Euronės parlamentinės asamblėjos atstoviai suteiksiu žodį ir, žinoma, suteiksiu galimybę rytų partnerystės e, e, partyti kūruojantiems parlamentarams ir žinoma suteiksiu galimybę pasakyti ir kitiems. Aleksandras Suško yra ES Ukrainos prinėtisomis platformos vicepirmininkas. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už pilietinės visuomenės nuolatinį įtraukimą į įvairius rytų partnerystės įgyvendinimo ir paramos projektus Europoje, tai Ukrainoje. Europos parlamentas yra institucija, kuri gali e, padėti susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais. Iš tikrųjų, mums labai padeda. Be to, ši proga leidžia pasikeisti informaciją, patyrimu, žiniomis, e, pristatant reformas mūsų valstybėse. Aš kartu su atviros visuomenės forumu atsivežiau ekspertų iš Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos ekspertų į Bruselį. Šios grupės atstovai yra šioje salėje ir jie gali išsakyti savo nuomonę apie e, kovos su korupcija e, politiką, apie teismų e, sistemos nepriklausomumo stiprinimą. Jie, žinoma, gali pateikti po pietų ir ištamesnės informacijos. O aš norėčiau trumpai pasakyti, kad puikiai suprantame, kad reformų neįgyvendinsime, jeigu nebus tokio ryšto pačioje valstybėje. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu kaip tik susiduria ir pilietinės visuomonės, tai yra apačios siekis transformuoti šalį laikantis ES vertybių ir principų ir taip pat tą mm, norą papildo ir jūsų pastangos teikti paramą. Todėl suvienyje savo pastangas mes tikrai pasieksime gerų rezultatų. Šiuo metu yra labai atsakingas momentas Ukrainai ir kitoms valstybėms, kadangi mes ir toliau turime e, e, taikyti su e, įtakos bei agresijos e, pasiekmėmis. Tačiau kita vertus mes pasiekėme daug ko jums remiantis, re, jums teikiant pagalbą ir to nebūtume pasiekę vieni per 25 metus. Tačiau dabar labai svarbu užtikrinti, kad demokratija pradėtų veikti. Būtent dabar labai svarbu sutelkti visus turimus ekspertų išteklius, įvertinti gerąją praktiką, žinias, profesionales žinias ir politinę valią. Buvo lengva pasakyti už reformas, kol toks raginimas buvo pakankamai aptakus. O dabar jau periname prie konkrečių veiksmų ir susidurėme su skirtingomis nuomonėmis visuomenėje ir susidurėme su kliūtimis, kurių net nesitikėjome. Taigi atėjo laikas konkrečiai, nuosekliai veikti kartu su savo partneriais. O ES vaidmuo yra labai svarbus, kadangi vyriausybė šiuo menu atidžiai įsiklauso į ES rekomendacijas. Ji pasitikė ES, jie taip pat pasitikė ir Europo, Ukrainos piliečiai. Tas pats pasakytina apie Gruziją ir Moldovą, kadangi šių valstybių visuomenės taip pat įsiklauso į ES rekomendacijas ir stengiasi jas įgyvendinti. Dabar nelaikas pateikti bendras rekomendacijas, o teikti labai aiškę, nuoseklę paramą įgyvendant reformas konkrečiuose sektoriuose. ES energijos žinios, patirtis, ekspertų žinios, patyrimas yra mums labai svarbus. Jūsų ir jų sėkmės istorija gali padėti mums stumtis į priekį. Taigi dėkoju už jūsų paramą, už jūsų uh, domėjimąsi mumis ir kitomis regiono valstybėmis, kurios įgyvenina reformą. Dėkoju Olegui Aleksandrui Suško. Iš tikrųjų, mes e, išsameu diskutuosime trijose darbo grupėse po pietų pilietinės visuomenės platformos, atviros visuomenės e, E, forumo atstovai yra parengę konkrečias e, e, rekomendacijas šiai diskusijai. O dabar suteiksiu žodį dar vienam kolegui, kolegai. Prašau užsirašyti į kalbėtojų sąrašą, po to jo nebepratęsiu. Uh, thank you very much. Yeah. First of all, I would like to... Labai ačiū Pirmiausiai noriu padėkoti visiems pranešėjams už jų drąsinančias mintis. Manau, kad jas tikrai taip pat noriu palikėti visiems gerų naujų metų. Kad buvo puikia mintis rengti šį klausimą Europos parlamente ir asmeniškai norėčiau padėkoti Heidui už jos indėlį ir užsienio reikalų komitetui už tokią galimybę suteiktą. Taip pat manau, kad šis susitikimas iš tiesų bus labai naudingas, kadangi apriepia vėres rytis, teisingumą, nediskriminavimą, kovą su korupcija ir kitas. Šie klausimai, šios sritis yra glaudžiai susijusios pirmiausiai su mūsų vertybėmis ir vykdyti reformas pirmiausiai šiose sritise turime pasiteldami politinę valią ir e, numatydami konkrečius žingsnius, kaip įgyveninti šias reformas. Praėjus pastarasis susitikimas klausimas dėl globalios saugumo strategijos taip pat buvo labai naudingas, nes Vokietijos kanclerė Merkel po paskutinio teroristinio išpolio Turkijoje paminėjo, kad Europa yra labai pažeidžiama ir kad e, šiuo metu susidurėme šiame regione su daugeliu grėsmių ir sunkumų, tačiau taip pat e, atsiveria naujos galimybės, todėl Ukraina ir Moldova žengia tinkamų kelių, tačiau turime daugiau dėti pastangų, ypač tose srityse, kurias šiandien apsvarstysime. Labai džiaugiuosi, kad šių šalių pilietinė visuomenė aktyviai veikia, kadangi nacionalinės platformos e, tikrai veikia labai sėkmingai ir e, būtent joms priklausantis žmonės jų nariai E, daug e, darbo atlieka savo šalise ir manau, kad artimiausių metų, nesvarbu, kur sustiksime Kyvėt Bilisijoje ar Kišiniove, labai svarbu nacionaliniai parlamentai procesuose dalyvautų, nes parlamentinė priežiūra bus labai svarbi ateities darbose, nenoriu kalbėti ilgai, vėlgi žinau, kad laiko trūksta ir e, taip pat <clears throat> turint omenyje, kad dar turėsime galimybę padiskutuoti trijose darbo grupėse, e, tai dar kartą noriu padėkoti už šį klausimą. Ačiū Viktorai, manau, kad parlamentinės priežiūros klausimas taip pat yra glaudžiai susijęs tai ir su mūsų darbo nacionaliniuose parlamentuose. Dabar norėčiau steigti žodį Andrei Plenkovičiui, jis yra ES ir Ukrainos e, parlamentinės asociacijos bendra pirmininkas. Taigi dabar aš teiksiu žodį savo kolegai, partneriai Europos parlamento nariui ir vis dar laukiu norinčių pasisakyti iš, iš Ukrainos delegacijos. Andrėjau, ačiū Haidė, ačiū Viktorai už šią iniciatyvą, laiku surinktą konferenciją ir taip pat dėkoju misijos nariai Jūrovai, poniai Smit, poniai Materovai už jų mintis, e, kitų e, ekspertų mintis, kurios buvo labai naudingos Manau, kad e, pačiu metu Europos parlamentas e, rengiasi kitą savaitę Strasbūrę patvirtinti rezoliuciją, kurioje bus kalbama apie asociacijos susitarimų įgyvendinimą, susitarimų su Ukraina, Gruzija ir Moldova. Tai yra trys draugiškos valstybės su kuriomis ES bendradarbiauja kaiminystės politikos kontekste, taigi noriu aukštai vertinti puikų bendradarbiavimą, kuris vyksta su kolegomis mano vertinimu, kadangi esu bendrapirmininkas atitinkamas bendradarbiavimo grupės su Ukraina, tai dabar <laughs> Žinome, kad e, pradėjus įgyvendinti vystumą bendradarbiavimo visos prekybos sustarimą reikės e, imtis, prisimti ir įvykdyti konkrečius įsipareigojimus. E, Manau, kad dabartime kontekste būtų labai gerai kartu su komisija ir EIVT sudaryti darbo grupę, kuris stebėtų, kaip susitarimai yra įgyvendinami, kaip vykdomos reformos Mes kaip priežiūros institucijas susirinkame tik du kartus per metus ir jeigu gautume e, visapušką informaciją priepiančią įvairius sektorius, tai būtų labai naudinga politinė prasme mūsų e, posėdžiams ir galėtume atitinkamai atkreipti e, abiejų šalių visuomenės dėmesį. Taigi, ačiū Haidžiu sutiktą žodį, nekantrauju, kad galimės pirmininkauti trečiai darbo grupiai. Tas renginys, kuris buvo minėtas, vyks be trijų bendra pirmininkų parlamentinių asociacijos komitetų. Dabar noriu suteikti žodį pusantros minutės kitam, kitai e, kolegijai, kurie atstovauja, pavaduoja pono Kandelakį, tai yra ponė Buk Bukučava. <clears throat> Ačiū visiems e, ekspertams, pranešėjams, mes labai už tai vertiname tą dėmesį, susilauk, kurio susilaukė visas trys šalis, būdama Gruzijos atstovė savo šalies vardu. Noriu pabrėžti kai kurios dalykus, kurie buvo paminėti. Pirmiausia, tai yra teismų nepriklausomybė. Dėkuoju visiems kalbėtojams, kurie iškėlė šį svarbų klausimą. Manau, kad teismų sistemos nepriklausomumo garantas su Gruzija tapo konstitucinis teismas, kuris buvo pakankamai drasus ir elgėsi pakankamai profesionaliai tam, kad sustabdytų labai svarbios provakarietiškos nepriklausomos televizijos kompanijos televizijos kanalo Rustavi 2 perėmimą. Žinau, manau, kad daugelis jūsų apie tai girdėjote. Po to Konstitucinis teismas dėja tapo e, agresyvių išpolių taikiniu e, ir manome, kad visi turėtų apie tai sužinoti, nes būtent Konstitucinio teismo teisėjai prisimint savo pačių atsakomybę, siekdami apginti teismų sistemos nepriklausomumą, dėje e, kitų instancijų teismai, pirmos instancijos ir apeliaciniai teismai negalėjo išlikti tokie nepriklausomi. Tai konstitucinis teismas Gruzija yra labai svarbus. Kitas klausimas susijęs su opozicijos vaidmeniu. Jūs minėjote būtinybę taikyti įtraukimo į pozicijos veiksmus procesus principą, tai yra neįmanoma kuomet opozicijos atstovai yra laikomi arba kalėjime, arba jų atžvilgiu yra taikomas smurtinės priemonės. Manau, matau, kad jau turiu baigti kalbėti. Andi Kristėja, e, bendra pirmininkė parlamentinio asociacijos komiteto su Moldova, dabar kalbės ir dėja šiandien negalėjome E, mūsų salėje sulaukti Moldovos atstovų, tačiau bent jau tikimės išgirsti kel, kelias geras žinias iš Moldovos. Panas Kristėja kalbės rumuniškai. Moldovos e, Respublika šiuo metu išgyvena savo naujausios istorijos turbūt pačią sudėtingiausią krizę. Kolegos prezidiume apie tai kalbėjo, tačiau mano vertinimu Europos sąjunga tiesiog negali susidoroti šiuo metu su struktūrinėmis problemomis tokiamis kaip prieglošio prašytojai, migrantų bangos. Ir e, Europos Sąjungai nebeliko jėgų toliau remti Moldovos Respubliką ir tuos Kišiniovo politikus, kurie nori integracijos su Europos Sąjunga. Tos manipulacijos, kurios dabar vyksta Moldovos parlamente, šitų nieko negali suklaidinti, nes tie sprendimai, kurių ieškoma, tikrai nėra įtikinamos. Politikai keičia narystės partijoje, ir, pavyzdžiui, nusisuka nuo integracijos kursos Europos Sąjunga ir dar labiau pagilina krizę. Aš manau, kad rinktis galima tarp dviejų skirtingų nestabilumo formų arba tarp nestabilaus sprendimo ir tarp jokio sprendimo. Apskritai, kalbant apie parlamentinę daugumą, kurią buvo galima sudaryti su buvusiais komunistais, tas principas būtų galėjęs suveikti, nes labai svarbu pasirinkti tinkamą kryptį ir nebūtinai svarbu politinės pažiūros, tačiau neaišku, ar tai bus tinkamas sprendimas. Ačiū. Dabar pirmininkė atsiprašo. Ar Ukrainos delegacija nusprendė, kas kalbės jos vardu? Boris Tarasiukas, buvęs e, e, Euronesto parlamentinės asamblėjos bendrapirmininkas ir dabar politinio komiteto Euronesto parlamentinės asamblėjos pirmininkas. Prašau. Ačiū, Heidi. E, mėly Europos parlamento nariai ir Euronesto parlamentinės asamblėjos kolegos, tikrai labai malonu Ukrainos delegacijai dalyvauti šiame svarbiame renginyje. Esame dėkingi draugams savo iš Europos parlamento už tai, kad surengė šią konferenciją. Ji surengta pačiu laiku ir yra iš tiesų labai svarbi. Kalbant apie padėtį Ukrainą, mes labai didelį dėmesį skiriame savo įsipareigojimams. Euronesto parlamentinėje asamblėje Ukrainos delegacija dalyvauja visuose asamblėjos renginiuose ir norėtume pasinaudodami progą padėkoti Europos komisijai, vyriausiosios įgaliotinės biurui ir Europos uh, parlamente dirbantiems draugams ir kolegoms už tą nuolatinį dėmesį, kuris skiriamas Euronesto parlamentinė asamblėje, taip pat Ukrainos delegacijos vadu noriu padėkoti už paramą rodomą Ukrainai iš Europos parlamento pusės ir kitų ES institucijų demonstruojama parama šiuo labai sunkiu ir kupinu iššūkiu Ukrainai metu. Taigi esame dėkingi ES institucijoms e, už e, vienybę demonstruojama smerkiant Rusijos agresiją Ukrainoje ir sankcijų politiką Rusijos atžvilgių. Dar kartą norime patvirtinti, kad e, būtina Rusija ir toliau taikyti dėl jos vykdomos agresyvios politikos tam tikras ribojančias priemonės E, siekiant, kad Rusija pradėtų laikytis pagrindinių tarptautinės teisės principų ir raginant ją taip elgtis, todėl mes pasisakome ir toliau, kad sankcijų politika būtų tiesiama. Matau, kad jau noriu tiek baigčiau kalbėti. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad tikimės iš ES ir jos institucijų, kad Rusijai nebus e, teikiamas joks pretekstas pakeisti savo e, elgesi Ukrainos atžvilgių e, ir kad ES institucijos ir valstybės narės išliks vieningas. Dabar noriu steigti žodį Petrui Užtrevičiui, kuris yra pranešėjęs užsienio komitete Moldovos klausimų. Petrui žodis. Ačiū, Heidi gerbiami svečiai ir kolegos, pats laikas pripažinti, kad jų pasiekėme daug. 2014-2015 metai buvo didžių pasirengimų pokyčiams metai, kurie mus atvedė iki 2016 metų ir aš manau, kad 16 metai bus permainų metai, didelių permainų, kurie duos rezultatų. Porą minčių dėl asociacijos sutarčių pasirašytų su aptariamomis valstybėmis. Jeigu Rusija yra susikūrusi artimosios kaiminystės savoką, tai ji, e, ta kaiminystė turi įtakos e, savo kaiminėms, tai ES turi e, pasirinkusi visiškai kitokį demokratišką požiūrį į asocijuotos partnerystės politiką. Tai yra visiškai kas kita. Mes savo kaimynių netraktuojame kaip antrarūšių ar žemesnio ligmens. Mes nebandome primesti kažkokių permainų, kurios mums nepatinka. Taigi tai yra skirtumas tarp e, šių dviejų koncepcijų ir tą turime pripažinti. ES paprastai politiką keičia būtent taip Bet per asocijuotas partnerystės net ir ES turėtų pripažinti, kad principus būtina koreguoti. Mūsų struktūros dirbančios toms partnerystėms turi būti pakeistos. Reikia daugiau darbuotojų Europos komisijai dirbančių šioje srityje, nes mūsų partnerių gyvendinamos reformos reikalauja daugiau paramos ir e, pagalbos delegacijoms dirbančioms tose valstybėse E, reikia suteikti daugiau galimybių bendradarbiauti su tomis valstybėmis narėmis ir tada mes savo rezultatą pasieksime. Ačiū. Petras. Ačiū. Gerbiamas Petrai, o dabar Džorjani iš Gruzijos eh, parlamento. Okay. Yeah. Mm. Большое спасибо. Э, большое спасибо за глубокий анализ. Labai ačiū, labai ačiū už objektyvę, gilę analizę, įvertinant, kas vyksta Gruzijos ir kitose rytų Europos valstybėse. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną ypatybę, svarbę ypatybę. Reformos turi uh, E, ir institucinė, ir žmogiškąją pusę. Institucijas keisti yra lengviau negu žmonių mentalitetą. Mes pasirinkome palaipsnio e, reformavimo kelią. Pavyzdžiui, e, teismų nepriklausomybė reiškia, kad teismėsėjams yra suteikiama nepriklausomybė. Tai žmonės, kurie daug metų neveikia nepriklausomai. Kartais nepriklausomybė nuo valdžios institucijų e, savaime nėra pakankama. Reikia būti nepriklausomam ir nuo kitų politinių partijų, politinių e, objektų, subjektų. E, tik tada nepriklausomybė bus reali. Ji yra labai svarbi ir tiems, kurie priima teisingus sprendimus teismų sistemoje. Todėl aš manau, kad mūsų pasirinktas kelias nuves į ne, realiai nepriklausomą ir teisingą teismų sistemą. Thank you very much, Mr. Labai ačiū, ponė Čaržulį. Aš turiu klausimą komisijos narė Jūroj. Jūs kalbėjote apie Ukrainos teisės aktų pakeitimus, minėjote e, darbo kodeksą, e, lytinių mažumų apsaugą, e, jų nediskriminavimą. O kaip bus su kitais teisės aktais? Ypač kalbant apie baudžiamosios procedūros kodeksą. Aš žinau, kad iki teisminis sulaikimas nėra ribotas ir yra nemažai įtariamųjų politinių kalinių, kurie yra įkalinami daugiau negu vieneriems metams. Kitas klausimas - trūksta įvykių 2014 m. gegužės e, e, mėnesį Odesoje tyrimo. Ar galėtumėte išsiaiškinti, kas yra takingas ir ar tie žmonės bus patraukti į teisingumui? Galbūt dirbdami su Ukrainos teismais tą klausimą sprendėte, ar taip nebuvo? Thank you, Mrs. Danoka. Ačiū, ponė Ždanoka. Turiu pasakyti, kad man liko 12 minučių ir labai tikiuosi, kad jūs visi tikitės nors kokios reakcijos iš mūsų svečių. Tačiau mano sąraše dar yra nemažai Europos parlamento narių, Ir dar buvo paprašyta, e, kad pakalbėtume apie Olandijos referendumą dėl asociacijos sutarties su Gruzija. Mes e, šį ryčiau e, Niderlandų pirmininkavimo atstovų atsakymus girdėjome ir galėsime juos paaiškinti šiek tiek vėliau. O dabar pirmiausia, ponui Kūzo suteiksiu žodį kaip Europos parlamento nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti labai glaustai. Porą klausimų iškelsiu, kurie dar nebuvo paminėti šioje idilinėje e, Ukrainos e, vizijoje. E, mes kalbame apie santykius su TVF ir žmonės, kurie iš ten gaunamus pinigus valdo. Tie žmonės labai rūpi E, europiečiams. E, taip pat kalbėjome apie komunistų partijos legalizavimą. Spauda paskelbė, kad tai yra nelegalu. Mums dėl to neramu, nes komunistų partija irgi atstovauja žmonių valią parlamente. Norėčiau sužinoti, ką panė Margarinį galvoja apie neonacistinius veiksmus ir pasisakymus girdėjome, matėme apie tai spaudoje. Vidaus reikalų ir gynybos ministerijose tokio praaiškų pastebėta. Norėčiau, kad šitą pasakytumėt. Norėčiau, kad pakviestumėt e, jauno žmogaus, kuris buvo sudegintas motina pasikalbėti. Apie tai nekalbam, mes negalim e, kurti demokratiškos Europos neminėdami tokių problemų. Ačiū, ponė Kuzo. Dabar aš kreipsiuosi į komisijos narę Jūrovą, ji sureaguos ir paskui atsakys į kitus klausimus. Mes e, nustatome bendrus e, kovos su diskriminacija principus. Mes e, nekalbam tik apie darbo teisę, bet turime galvoje visą teisės aktų sistemą. Visi teisės aktai turi tenkinti europietiškus reikalavimus ir kriterijus kai kalbame apie kovą su diskriminacija, ar tai būtų lytinės orientacijos, amžiaus e, pagrindų ar priklausomybės mažumai pagrindų. Šiuo metu esame patenkinti rezultatais pasiektais darbo kodekse. Jie labai aiškiai pasako, kad diskriminacijos neturi būti e, užimtumo sistemoje. Taip pat, kai pati lankiausi Ukrainoje, rugsėjo mėnesį norėjau išsiaiškinti, nes kol kas yra neaišku, kiek e, darbo kodeksas bus e, pakeistas, kiek jis bus aiškus, nes mano akimis buvo tokių formuluočių, kurios e, miglotai pristatė viską ir stengiasi tai išvengti aiškumo. Bet dabar matome, kad bus nuolat daromas spaudimas, kad e, aukšto lygio standartai ir kriterijai kovai su diskriminacija būtų išlaikyti. Antrojo klausimo aš nesupratau. Dėl iki teisminio sulaikymo e, baudžiamosiose bylose e, teismų sistemoje nėra nustatyta apribojimo iki teisminiam sulaikymui. Komisijos nariai, mes apie tai Ukrainoje, kai lankiausi, nekalbėjau, Nesikalbėjome, mes sutelkėm dėmesį į pagrindinius kriterijus, norėjom sužinoti, e, kaip e, bus sprendžiama teisėjų ir teismų nepriklausomybės e, problema ir prokuratūros gero veikimo ir nepriklausomybės aspektas. Mes ir pačioje Europos Sąjungoje laikome skirtingų sistemų, todėl mes, kaip Europos komisijos nariai, turim labai ribotus apribojimus nustatant konkrečias taisyklės baudžiamai procedūrai. Valstybių narių baudžiamasios procedūros skiriasi. Bet mes bandome vienai per kitaip padaryti įtakos toms procedūroms ir labai e, ženkliai vertiname procedūrinės teisės. Kaip tik dabar skatiname e, nekaltumo prezumcijos nuostatų įtvirtinimą, vaikų apsaugos nuostatų įtvirtinimą. Bet, kaip jau sakiau, ES turi ribotą kompetenciją šiuo klausimu. Turbūt taip pat bus ir išorės veiksmų atveju. Mes iš tiesų sutelkėme dėmesį į bazinius sisteminius e, klausimus. Esu tikra, kad galėsim prie šio klausimo dar sugrįžti po pietų. O dabar paprašyčiau pačios Matchenovos porą pasabų išsakyti. So, uh... Bet nebūtina. E, galbūt ponė Šmit, vyriausias įgaliotinės vardu. Galbūt aš norėčiau pritarti, jog reikia tinkamai įgyvendinti teisės aktus. Tai yra labai svarbu mums, tai svarbu ir parlamentui kaip kontroliuočiai nuojančiai institucijai, bet to ir pilietinė visuomenė yra suinteresuota, kad reformos būtų įgyvendinamos. Iš tikrųjų, bet koks e, raginimas imtis kurdo, smurto yra nepriimtinas niekam. Dėl Tarasiuko. Aš aiškiai pasakiau, kad mes ir toliau pasisakysime už Ukrainos teritorijos e, e vientisumą ir kad būtų įgyveninti Minskas 2 susitarimai be išlygų. Dėl neonacizmo apraiškų komisijos atstovė, kad tik tai sakė, kad mes esame ryštingai nusiteikę kovoti su bet kokio pobūdžio diskriminacija ir žinoma kovoti su nacistinė propoga, propaganda. Bet koks nacizmas ar ekstremizmas yra taip pat tie dalykai, prieš kuriuos mes privalome kovoti. Aš suprantu, kad aš galiu būti apkaltinta, jog diskriminuoju kai kuriuos parlamento narus. Todėl aš norėčiau atsiprašyti, kad dėl to, jog vėluojame, negaliu suteikti žodžio visiems, kurie pagėdauja. Suško žodis jums baigiamosioms mintims. O po to aš paskelbsiu, kaip elgsimės pietų pertraukos metu ir kaip dirbsime po pietų. Aš tiesiog norėčiau padėkoti Jums už pastangas. Iš tikrųjų, šitas kelias yra perspektyvus mūsų darbo tvarkė ir jūsų ir mūsų darbo atvarkės iš tikrųjų susisieja ir mes galime papildyti vieni kitus įvairiose srityse ir siekti naujos Ukrainos, naujos Europos ir nu, sėkmingos rytų partnerystės. Diskusija nesibaigia šiuo posėdžiu. Ji pra, bus pratesta pusę dviejų, tačiau kad visiems būtų aišku, kaip mes tęsime diskusiją, pasakysiu. Diskusija vyks 5G2 du salėje. Tiesiog pasikliaukite parlamento nariais, e, darbuotojais, padėjėjais, kurie parodys jums kelią į kitą posėdžių salę, o salės prieigose dabar jūs esate kviečiami pietų.